Mes chers collègues, bonjour. Mėly kolegos, prašom, susieskite į savo vietas tie, kurie yra salės gale. Robertai Zylė, pradėsime mūsų posėdį. Pradėsime nagrinėti judumo dokumentų rinkinį o pradžioje norėčiau pasveikinti Europos darbdavių transporto asociacijos atstovus, kurie atstovauja iš Belgijos, Prancūzijos, Niderlandų, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos ir Junktinės karalystės. Jie atstovauja tiek keliavius, tiek vežėjus, tiek sunkiaus transporto vežėjus. Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Šiandien popietėje mūsų laukia judumo dokumentų rinkinys ir jo svarstymai. Ir iš karto pradėsime nuo polsio laikotarpių nagrinėjimų. Žodį suteiksiu kolegai pranešėjai Vim Van de Kamp. Toliau žodis bus suteiktas George Bach, Tai yra Hempel komiteto atstovas, o taip pat žodį suteiksime tiems, kurie atstovaus kitus komitetus. Tik tai bus po to, kai išklausysime šešėlinių pranešėjų. Pabaigoje žodį suteiksime komisijos atstovui. Labadiena, ponė Ližuo. Jūs atėjote laiku. Puiku. Ir tada pranešėjas apibendrins. Taigi, pradėsime nuo kolegos Van de Kamp kalbėsime apie poilsio laikotarpius. Dėkoju pirmininkė. Matosi, kad jūs šiandien labai puikiai nusiteikusi, ypač po pietų. Kągi dėrybos dėl polsio laikotarpio vyksta sklandžiai, Dar jos nesibaigia, bet judame į priekį. Rytoj yra numatytas šešėlinių pranešėjų susitikimas vadovaujant pranešėjui. Taip, tai bus šešėlinių susitikimas, bet aš irgi dalyvausiu. Taigi nagrinėjame šį klausimą kartu su kabotažo klausimais, o taip pat ir dėl kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklių. Štai trys, e, galima sakyti, socialiniai klausimai. Aš norėčiau trumpai apžvelgti keletą aspektų, kuriuos pats pasirašiau, o paskiau pradėsiu nuo lengvųjų transporto priemonių. Taigi mes šešėlinių pranešėjų grupė stengiamės įtraukti į mūsų nagrinėjimus klausimus visus automobilius, kurie viršė 2,4 tonos svorio. Tai yra ir lengvosios komercinės transporto priemonės, bet kadangi laikomės administrat... E, subsidiarumo principo, manome, kad tai netinkamas principas įtraukti automobilius su būtent tokiu svoriu 2,4 tonos. Todėl norime kitokio reglamentavimo. statybos sektoriui numatėme tam tikrų išimčių, kadangi transportas e, šiame sektoriuje išgyvena tam tikrų sunkumų. Tai čia mes kalbame apie tokias įmonės, kurios turi nedidelių um, keleivių vežimo transporto priemonių, o taip pat ir nedidelių transporto priemonių, kurios nepatektų į polisio laikotarpio reglamentavimo taisyklės. Labai norėčiau, kad mes padiskutuotume dėl konstatuojamosios dalies skirtos e, automatizuotoms sunkvežimėms. Žinome, kad technologijos vystosi labai sparčiai ir e, komitetas tikrai turėtų pradėti diskutuoti ir apie automatizuotas transporto priemonės. Ar čia galim kalbėti apie vairuotoją, jo vairavimo trukmę, polsio laikotarpius, nes reikėtų reglamentuoti ir būtent tokias transporto priemonės. Kitas svarbus klausimas, kiek laiko turi vairuoti vairuotojas, kiek e, per mėnesį turi praleisti laiko kelyje. Komisija siūlė tris savaitės. Mes e, ir kai kurios rytų Europos šalis pasisakė už keturias savaitės. Turime apsispręsti. Tikriausiai rytoj ryte. Nežinau, ar bus trys ar keturios savaitės, bet matysime. pastarasis klausimas labai glaudžiai siejasi su poilsio laikotarpio trukme vairuotojo kabinoje. Labai daug sumaišties diskusijose ir labai norėtųsi šiek tiek daug daugiau aiškumo. Polsis kabinoje, vairuotojo kabinoje yra draudžiamas e, remiantis e, teisingumo teismo sprendimu. Jeigu vairuotojas nori ilsėtis sunkvežimo kabinoje, saugomoje stovėjimo aikštelėje, tai jisai gali taip staptelti per parą 2-3 kartus trumpam laikui. Ir tokiu būdu galime išspręsti tikrai sunkia problema, nes pavyzdžiui, Niderlanduose praleidžia visą savaitgalį, taip sakant, degalinėse, nieko neveikdami, tik tai ilsėdamėsi ir valgydami. Tai tikrai nėra pageidautina. Jeigu sunkvežimių vairuotojas e, turės e, praleisti tą savaitgalį viešbutyje, tai irgi nerealistinis pasiūlymas. Įsivaizduokime, kiek e, ką reiškia vairuotojams praleisti tas dienas vairuotojų kabinose. Todėl mes siūlome kompromisą nemiegoti vairuotojų kabinose, tačiau numatyti tam tikrus saugomus, saugomos aikšteles ir minimaliai numatyti 45 minutės polisiui. Vieną ir iš viso turėtų susidaryti ne, 40, ne mažiau 45 minučių, kurios gali būti panaudotos tris kartus, pavyzdžiui, po 15 minučių arba vieną kartą pusvalandis plus 15 minučių. Jeigu, sakykime, sunkvežimis yra pakraunamas pervežti traukiniais, tai tuomet e, turėtume įskaičiuotų jau tikrai poilsio laiko tarp tol, kol E, krovinys yra pervežamas traukiniais. Dabar dėl to ginčio, ar trys ar keturios savaitės, po kurio privalu vairuotojui jau e, ilsėtis, nebedirbti. Ką reiškia tas polisis? Ar tai yra namai, ar tai yra tiesiog polisis kažkokioje įmonėje? Sunku, jeigu vairuotojas kažkur išvykęs toli ir turi rasti polisį kažkokią būstą. Ne, mes čia kalbame apie namus, kuriuose jisai gyvena. Čia nekalbame kažkokį paplūdimį Ispanijoje ar panašiai. Taip pat yra ir autobusų vairuotojai. Jų negalime prilyginti sunk... sunkvežimiams, kurie perveža krovinius. Net ir autobusų vairuotojų profsąjungų atstovai nori atskiro reglamentavimo šiam sektoriui. Išmanusis tachografas. Kabotažas bei komandiravimo taisyklės. Šie, šios nuostatos gali pasiteisinti, tačiau mes prašysime tarybos kuo greičiau patvirtinti to išmanaus tachografo reikalavimus. Aš iš patirties galiu pasakyti, kad jeigu parlamentas labai aiškiai suformuoja savo reikalavimus, tai tokiu atveju rinka paprasčiausiai prisitaiko. Jeigu tas išmanusis tachografas galės būti įdėktas, sakykime, po tiek metų, tai rinka prisitaikins. Sakykime, nuo sausio 1-20 metais bus e, jisai privalomas. Taryba, aišku, vėl įsiderės, bet mes turime siūlyti kažkokią daktą ir tikėtis, kad taryba vis dėlto įsiklausys į mūsų reikalavimus. nes e, atrodo, kad taryba pasiruošusi pateikti daug kontraargumentų. Birželio 8 dieną mes jau turėsime daugiau aiškumo, o Merkelis, e, Merkel, Macron ir kiti šalių vadovai nori pateikti kontra pasiūlymų. Čia aš e, šiek tiek nukrypau į politinę sritį, bet e, kaip ten bebūtų, norėjau kad pasakyti, jog taryba, taryba reikia pateikti labai aiškę poziciją. Žinome, kad neužilgo laukia ir rinkimai, todėl tarsi nebelieka laiko jau ir suformuoluoti mums patiems aiškę poziciją. Kągi, grįžtu prie to išmanaus tachografo turime apsispręsti dėl nuostatų, kurios bus taikomas tarp valstybinių mastų. Rytoj apie vidudienį mes paskelbsime pranešimą kartu su Ky, ponė Kilionen. Mes parengėme tekstą dėl šių trijų nagrinėjimų klausimų. Ir aš noriu padėkoti sekretariatui ir taip pat e, jo darbuotojams, kurie padėjo parengti tekstą. Nebejoju, kad taryba supyks pamačiusi tokį pasiūlymą, kaip mes stengsime ginti socialinės vairuotojų teisės. Taip, EPP čia iššoka į trasą ne tik su tam tikrais liberalizavimo pasiūlymais, bet ir siekia ginti socialinės teisės. Štai koks gražus pasiūlymas. Taigi suprantame, kad privalome dirbti iš vien su nacionalinėmis institucijos, nes būtent jos turi daugiausia duomenų, kaip tik bandoma kurti įvairias e, žinybas, kurios e, turėtų būti atsakingos už tokių duomenų kūrimą, bet jos nelabai to nori dėl duomenų apsaugos niuansų. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Jeigu teisingai supratau, dar nėra apsispręsta dėl e, balsavimo datos, bet e, kai tik tai sužinosime, jums pranešime. Ačiū, Vandekamp. Tikrai labai e, noriu jūs šešėliniai pranešėjai perspėti, kad laiko neturime ir jums neskirsime tikrai 15 minučių kiekvienam. Pradėsime nuo ponios Dimonte. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Van de Kamp pranešėjui, kuris e, taip pat įtraukė į savo nagnėjimo e, klausimų lauką ir socialinius aspektus. Džiugu, kad jūs taip e, reaguojate. Taip mes diskusijų metu radome bendrų vardiklių, dar liko neišspręstų, klausimų, bet rytoj mūsų laukia naujasis šešėlinių susitikimas. Tikiuosi, kad pasieksime gerų rezultatų. Pasisakau už išimtis e, dėl tachografų transporto priemonėms, kurių e, svoris 3,5 tonos. Taip pat pasisakau už tai, kad e, taip pat būtų paliktos išimtis 2,4 e, tonų transporto priemonėms e, pervežimams tarp valstybių. Yra statybų sektorius, bet manau, kad transportas yra kaip transporto priemonė yra pagrindinė, kurioje reikalingi vairuotojai ir dėl to turime reglamentuoti aiškiai polsio laikotarpius. Tai yra jautri tema. Tikrai išriškėjo daug nesutarimų tarp frakcijų, tiek tarp atskirų delegacijų. Pirmiausia, dėl tų kas savaitinio polsio laikotarpių. Noriu, kad e, būtų kompensuota už šitos laikotarpius ir vairuotojai, kaip ir buvo sakyta, privalo ilsėtis namuose, tai yra savo gyvenamojoje vietoje ir prisijungti prie savo šeimos. Tie, tas laikas neturi prale, būti praleistas kabinose. Taip pat reikia e, rasti kompromisu, kaip, kokiu būdu grįžti į savo gyvenamąją vietą. Nepamirškite, kad yra ir tie periferiniai regionai e, ir kuomet sunkvežimis yra pervežimas traukiniais. Čia, sakyčiau, reikėtų lankstesnio požiūrio. Tas išmanusis tachografas, antrosios kartos tachografas turėtų būti įdėktas kaip mano greičiau. Čia turi būti griežti reikalavimai reikia mm, realiu laiku nustatyti e, transporto priemonės vietą, nes tai nėra sunku padaryti, kai šiandieną visi turime išmaniosius telefonus. Taigi, kai šitas e, tachografas bus įdėktas, bus įmanoma įrašyti visus duomenis ir visas uh, vietas. Dar paskutinė pastabėlė dėl keleivių pervežimo. Irgi sutinku, kad e, šitas sektorius e, turi savo specifiką ir čia reikėtų lankstesnių nuostatų. Mm, tikriausiai čia tos e, nuostos turėtų skirtis. Ir dėkoju visiems kolegoms už tą bendradarbiavimą ir manau, kad rytoj mums pavyks pasiekti pažangos ir dar dėl neišpristų aspektų. Ačiū. Toliau Robertas Zygė. Dėkoju, ačiū už atliktą darbą, dėkoju ir kitiems šešėlinėms pranešėjams. Mes bendrai dirbame su visais trim failais, aišku, nereiškia tai, kad mes pritarėme viskam, kas parašyta. EKR požiūrės į minimalius reikalavimus susijusius su važiavimo ir poliso laikotarpiais. Buvo pateikta maždaug 500 pakeitimų, buvo 15, 17 aptariamų temų. Ir manau, kad šiaip yra einama teisinga kryptime. Paminėsiu penkis dalykus. LCV traukimas, mes tam nepritarėme. Nepritarėme lengvųjų automobilių įtraukimui. Kartais sunkvežimius pakeičia lengvėsios transporto priemonės tam, kad būtų išvengta to holografų reikalavimų bet reikia pagalvoti apie mažas bei vidutinės įmonės ir joms tenkančią naštą, kadangi dažnai tos įmonės važinėja trumpais atstumais, net jeigu tuo atveju yra kirtama siena. Antras dalykas. Džiugiuosi, kad Vimas stengiasi rasti išeitį dėl tos apibriešties, kuri niekas nežino, ką reiškia. Mes Sovietų sąjungoje, na, aš nenoriu pasakyti, kad Europos sąjunga yra Sovietų sąjunga, bet mes turėjome e, tokią gražią dainą, kad e, mano adresas nėra mano namas, mano adresas yra e, mano automobilis. Tarkime, jūs esate Bulgarijos vairuotojas, jis privalo grįžti namo. Tad Briuselio teisėkuros leidėjai gali priimti tuos griežtus reikalavimus, kad vairuotojas turi grįžti į Bulgariją, bet gal jo šeima jau dirba Ispanijoje ar kažkur kitur. Vadinasi, darbdaviui Kopenhagoje bus labai brangu siūsti tą bulgarą namo. galų gale darbdavys nuspręs, kad reikia atleisti tą vairuotoją, kam jis rūpės. Ar kažkam Kopenhagoje, ar kažkam Briuselėje, kam rūpės tas vairuotojas be darbo. Manau, kad niekam. Todėl, kaip politikai, būkime sąžiningiau, ko mes siekiame. Labai svarbu informuoti darbuotojo, kur po keturių savaičių reikės ilsėtis. Ir aš manau, kad tai išspręs visas problemas. Dėl poilsio vairuotojo kabinoje. Čia yra kalbama apie tai, kad negalima sutrumpinto, sutrumpintą laiką ilsėtis, bet yra teisingumo teismo sprendimas ir ten yra sakoma priešingai. Vadinasi, savo kompromisu jūs prieštraujate teisingumo teismo sprendimui. Taip pat labai svarbu pagalvoti apie parkavimo vietų sertifikatus, nes žinome, kad yra šalių, kurios nenori kurti tokių aikštelių. Dar porą aspektų. Dienos laikas dvi savaitės, 90 valandų. Mes norėtume kalbėti apie 4 savaitės ir 180 valandų. Galiausiai dėl išmanių tachografų. Norėtume, kad greitai viskas būtų pritaikyta. Bet Gali būti, kad greitai pasirodys naujoviškų tachografų ir tada įmonėms teks viską keisti du kartus. Dėkoju. Ačiū, ponė Bilbao, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti už pranešėją, šešėlinę pranešėją, kuri negalėjo dalyvauti. Aš remdamasi jos dokumentu pristatysiu jos požiūrį. Dėl lengvųjų automobilių įtraukimo. Šį klausimą reikia vertinti labai atsargiai. Jeigu kils kokiu nors problemu, tai reikš, kad transporto priemonės lengvesnės už 3,5 tonas E, turės turėti įdėktus tachografus. Bet e, klausimas, kaip patikrinti tokį automobilį, kuris kerta sieną, kaip patikrinti, ar jis iš vis kerta sieną. Dėl to, apie ką kalbėjo pranešėjas poilsės vairuotojo kabinoje atitinkamoje aikštelėje, bet ta, kad infrastruktūra dar nėra numatyta. Vadinasi, reikės perinamojo laikotarpio. Mums reikės ne poilsio kabinoje, o kitokių priemonių. Toliau dėl išmanaus tachografo mes pritarėme, o dėl taikymo atgalinė data aš manau, kad čia pritarėme pranešėjui. Reikia imtis ambicingų žingsnių, bet nepamiršti realybės. Reikia pagalvoti, kada mes turėsime antros kartos išmanius tachografus, kaip juos reikės įtraukti. Taip pat yra taisyklės taikomos kartais teikiamoms paslaugoms. Taip, keleivių transportas veikia kitaip negu vilkikai pervažantis prekes. Dėl režimų mes pritartume sankcijoms. susijusiams su e, darbuotojų komandiravimu o statybos transporto priemonės nevažiuoja toli, todėl jose neturėtų būti tachografo. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Bilbao. Pone Kisilior. Kind of you. Um... Dėkoju. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Vandenkamp ir kitiems šešėliams pranešėjams už jų atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Uh, kuris yra labai svarbus, jeigu norime apsaugoti socialinius standartus profesionalių vairuotojų darbo sąlygas, e, jeigu norime užtikrinti saugumą jiems ir keleiviams, kitiems eismo dalyviams. Ir aš e, šeštą valandą kartu su ponu Markender ir Anderten rengsime apvalaus stalo diskusijas apie vairuotojų polsio laikus. Šioje, šiame pastate 6 val. vakaro vyks tos diskusijos, atvykite, pas mus lankysis profsąjungų atstovai ir taip pat atvyks vairuotojų. Taigi iš tiesų bus labai įdomus susitikimas, aš labai jo laukiu. Šešėlinių pranešėjų susitikimuose vyko labai gyvos, dis, energingos diskusijos ir kompromisiniai pakeitimai kol kas nėra galutinai parengti. Taigi, kol kas žalieji labai priešinasi siūlomam laikotarpio pakeitimui nuo dviejų savaičių iki keturių savaičių. Nors mes džiaugiamės, kad maksimalus vairavimo laikas nekeičiamas. Mes nemanome, kad būtų racionalu tikėtis, kad vairuotojai savo savaitėj, kas savaitiniam skirtam polsio laiką praleistų savo kėbulę. Ir mes norime, kad darbdaviai užtikrintų tinkamą apgyvendinimą viešbučiuose ar panašiose įstaigose, kad vairuotojai galėtų tinkamai pailsėti prieš pradėdami savo darbinę savaitę. Mes sveikina tai, sveikiname tai, kad daugiau saugių stovėjimo aikštelių siūloma įrengti ES, tačiau nemanome, kad e, tokiu būdu galime versti vairuotojus savo kasavaitinį polisį praleisti transporto priemonėje. Taip pat man neramu, kad didelis dėmesys skiriamas lankstumui atliekančią peržiūrą. Ir tokiu būdu bijau, kad bus destabilizuojamos e, vairuotojų darbo sąlygos. Nes jeigu numatysime daugiau lankstumo, uh, E, polsio laikui, kas savaitiniam polsio laikui ir panašiai, tai atrodytų, kad vairuotojams yra daugiau pasirinkimo variantų, tačiau praktikoje dėja tai nereiškia tik tai tas priemonės, kuriomis užtikrinamos ilgesnės pertraukos. Kur kas didesnis spaudimas bus daromas vairuotojams tam, kad būtų ilginamas kiek įmanoma jų vairavimo laikas bendrovės labui ir dėja dėl to kentės sau, jų saugumas ir kitų e, eismo dalyvių saugumas. Ir galiausiai labai džiaugiamės, kad e, autobusiukai ir lengvasvorės komercinės priemonės nuo 3,4 tonų irgi bus įtraukiamos į šios teisės akto, šio teisės akto apriepti. Tačiau mes norėtumėme, kad būtų mažinamų, mažinamas išlygų skaičius, numatytų išlygų skaičius. Na ir autobusų vairuotojams irgi neturėtų būti primetama atsakomybė už vairavimą. 53 žmonės dažniausiai jie veža savo autobuse. Taigi iš tiesų nieks nenori, kad tokį, tokią transporto priemonę vairuotų pervargęs vairuotojas, nes nuovargis yra didžia, dažniausia nelaimingų atsitikimų priežastis. Taigi tikrai turime pripažinti, kad šio teisės akto įtaka yra labai didžiulė, tai yra gyvybės ar mirties klausimas. Ir kol kas mes nelabai patenkinti dėrybų linkme, kryptimi, tačiau labai tikimės, kad viskas klostysi sėkmingai, labai laukiame rydienos šešėlinių pranešėjų susitikimo, kur be jokios abejonės mes dar kartą pabandysime pasiekti sutarimą. Dėkoju. Ačiū, Pone Keith Taylor, Kilonen dabar pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponios ir ponai, mėly svečiai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Vandenkamp už labai atvirą dialogą, kuris vyko tarp šešėlinių pranešėjų Taip pat dėkoju ir šešėliniams pranešėjams. Mūsų posėdžiai būdavo labai kūrybingi, bandydavome išspręsti visas problemas ir surasti galimą sprendimą. Mums vairuotojo elementas yra pats svarbiausias. Labai svarbu, kad jie palsėtų, turėtų tinkamas stovėjimo aikšteles arba galėtų vykti ilsėtis į namus ar kitur pasilsėtų. Taip pat e, daug kalbėjome apie eismo saugumą, tai irgi labai svarbu. Ir taip pat kaip būtų galima pažangiai įgyvendinti šias nuostatas. Taip pat kuo, kad kuo galima mažiau būtų biurokratijos visoje sistemoje ir taip pat, kad vairuotojo, į vairuotojo požiūrį būtų atsižvelgiama, pažiūrint tai, ką jie turi dabar vežioti savo transporto priemonėje. Tikrai mažiausiai dokumentų jiems ten reikia tame toje transporto priemonėje. Lengvasvorės komersinės transporto priemonės buvo didžiausia problema. Artėjame prie sprendimo. Taip pat neko, vežimas nekomerciniais tikslais ir kaip pagrindinė vairuotojo veikla nėra vairavimas. Vimas puikiai žino, kad mes bandėme siūlyti ir tai, ką Empul komitetas pasiūlė būtent, kad vairavimo laiko reglamente būtų įtraukiami ir leng, traukiamos lengvasvoris komersinės priemonės, pervežiančios prekes, nebent transporto priemonė yra naudojama įmonė savo, sa, savais įmonės tikslais, arba jeigu vairuotojas, vairavimas vairuotojui nėra pagrindinė jo veikla. Taip pat žinau, kad parlamentui labai patinka terminus nustatinėti dokumentuose ir mes turime 12 valandų laikotarpį numatę, kalbant apie vairavimo ir polsio laiką. Apibrėžiama taip pat ir vairavimo veikla ir panašiai, bet aš turiu pasakyti, aš esu profesionali vairuotoja. Uh, jau galėtumėte mane laikyti profesionalią vairuotoją, nes aš 12 valandų per savaitę vairuoju dėl to, kad atstumai Suomijoje labai ilgi. Taigi, yra aišku šalių, kur situacija visai kitokia nei ten, kur mano šalyje, tarkim, kur atstumai yra labai ilgi. Ir aišku, sugrįžimas į namus, gerbiamas imai, mes ir toliau tęsime dėrybos dėl to, Kai kuriems patinka keturios savaitės, kiti linkia nustatyti tris savaitės, mums labiau būtų primtinas dviejų savaičių laikotarpis dėl pažangių tachografų, ypač kalbant apie trumpų ilgų maršrutų autobusus. Labai svarbu, kad parlamentas parodytų, kad operatoriai turi kurti naujoviškus tachografus, ne tokius pačius, kurie yra naudojami visose įmonėse ir kitose verslo įmonėse. Ir aš tikiuosi ir siunčiu linkėjimus komisijai, gerbiamai komisijos nariai, komisijos atstovams. Labai prašau paspartinti procedūrą dėl pažangių tachografų, nes žmonės jau į menulį nuskrido beveik turistus veža, į, skraidina į minulį, o mes vis dar sakome, kad neįmanoma įdėkti pažangių tachografų. Tai yra visiška nesąmonė. Bet pirmininkė mane nužudys, jeigu nenustosiu kalbėti. Tai tiek. Ačiū, ponė Kilionen. Ar notiu? Pone Arnotiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia pripažinti, ponė pranešėjau, ponė Vimtenkamp, kad jūs atlikote milžinišką darbą rengdamas kompromisus, atsižvelgiant į pakeitimus, kur apibrėžiamas vairavimo laikas vairuotojams ir taip pat bandoma išvengti pavojingų situacijų. Bet aš manau, kad esminių problemų neišsprendėme. Reikia pripažinti, kad labai sudėtinga surasti kompromisą, kai vizijos taip smarkiai skiriasi taip yra ne tik dėl to, kad jau, jautri reaguojame skirtingus politinius klausimus, bet yra čia ir ekonominių, socialinių interesų, nacionalinių interesų, kurie skiriasi. Tiesa, kad e, dėl tam tikros ideologijos labai sudėtinga pasiekti ekonominių, socialinių rezultatų. Ir aš apgailestauju, kad kai, kai kurie kompromisai neleidžia apsaugoti ir užtikrinti geresnių darbo sąlygų vairuotojams. Ir aš norėčiau uh, kai, kurie, kai kurių iš jūsų paklausti, kurie būtent atsisako riboti darbo trukmę, darbo laiką, nors aš suprantu, kad e, tai yra naudinga jūsų valstybių įmonėms, e, konkurencijos prasme, bet aš vis tiek norėčiau jūsų paklausti, ar jūs iš tikrųjų nuoširdžiai suprantate šio darbo specifiką, ar jūs tikrai norėtumėte, kad jūsų vaikai ar anūkai taptų vairuotojais ir dirbtų tokiomis sąlygomis, kokios yra dabar numatytos, kad jie turėtų grįžti kartą per mėnesį į savo namus. Aš jau nekalbu apie atlyginimą. Taigi aš manau, kad reikia kelti šios klausimus ir jeigu atsakymas yra ne į mano klausimus, tai e, tikrai nenorite, kad kas, kas nors būtų pakeista. Ar nemanote, kad reiktų siekti bendrojo intereso ir nemanote, kad reiktų sakyti tų sav, savų interesų? Ačiū, ponė Arnotiu, ponas Bach. Užimtumo komiteto vardu pasisakys. Jūs esate šešėlinis pranešėjas. E, pranešėjas nuo šio komiteto. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti už suteiktą man žodį ir pristatyti Empl komiteto nuomonę. Įvairiose srityse mes esame, turime įgaliojimus ir mes labai daug dirbome su pranešėju Vandenkamp, su kitais šešėliniais pranešėjais. Ir Jie atsižvelgia į daugelį mūsų nuomonės aspektų ir aš norėčiau dar kelis dalykus akcentuoti. Mes pasisakome prieš didesnį lankstumą, nes iš pat pradžių manėme, kad dabartinis sąrašas turėtų galioti ir toliau. Problemos kyla ne dėl taisyklių, bet dėl to, kad trūksta kontrolės ir e, nuobaudų. Kitas svarbus mums dalykas yra dėl lengvasvorių komercinių prie, e, transporto priemonių, kurios yra iki 3,5 tonos. Ateityje vairuotojų darbo sąlygos, aišku, turėtų gerėti ir eismo saugumas turėtų būti užtikrinamas. Pagal dabartinį modelį dėja to negalime pasiekti. Taigi, dar vienas dalykas, turime Teisingumo teismo sprendimą dėl reguliariaus polsio laiko ir čia viršutinės ribos draudžiamos yra. Mes dėl to sunerime ir vairuotojai po trijų savaičių kaip ir turi sugrįžti į namus arba, kaip sakiau, gali praleisti polisio laiką kitur, pasirinktoje vietoje. Na ir dar viena idėja dėl tachografų įdėgymo. Aš manau, kad kolegos jau labai aiškiai įvardijo problemą. Tas perinamasis laikotarpis iki 34 metų nėra priimtinas mums. Mes manome, kad viską reikia padaryti kur kas greičiau. Ir kaip jau sakiau, nesuprantame, kodėl tas prieinamas laikotarpis toks ilgas numatytas. Ačiū. Dėkoju. Dabar toliau kalbėsintis turės po dvi minutės. Pradėsime nuo kolegos, kuris yra man iš kairės, ponas Koch. Dėkoju, ponė Vim. Man svarbios yra tos išimtis. Manau, mes turėtume pasinaudoti esančią galimybę tam, kad mažas ir vidutinės įmonės, kurių pagrindinė veikla nėra vežimas, nesusidurtų su papildoma biurokratija. Jos yra tikslinė grupė ir Mes dabar kalbame apie 3,5 tonas ar 2,4. Galėčiau su tuo sutikti, bet labai svarbu, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti trečios straipsnio išimtimi. Aš ir kiti kolegos siūlo kad būtų kalbama ne apie 100 km nuo įmonių 150. Tai nėra profesionalūs vairuotojai. Tai yra mažos ir vidutinės įmonės, kurios perveža tam tikrą įrangą. Sudėtinga paaiškinti sodininkui su 2,4 ar 8 tonų automobiliu, kad jam reikia įsirengti tachografą. Gal jis e, tik tai vieną medį veža iš sodininkistės centro į sodą. Būkime protingi, nepriimkime nelogiškų teisės aktų. Svarbu numatyti išimtis ir automobiliams virš 3,5 tonų, jeigu jie nevažiuoja toliau negu 150 km. Tai nėra profesionalus vairuotojai. Gal išimtis turėtų būti 250 ar 200 km, jeigu infrastruktūra yra bloga. Dėkoju. Dabar ponas reikia dvi minutės. Merci, Ačiū, pirmininkė. Džiugu, kad lengvosios komercinės įtrauktos į taikymos rytį, bet aš nesuprantu išimčių, jeigu yra tachografas ir yra kabotažas trumpiems atstumams, tai tachografas tikrai nieko neparodys. Nereikia tų išimčių, nereikia ir statybų sektoriui taikomų išimčių skaičiuojamų kilometrais. Antras pastebėjimas - išmanusis tachografas. Visi kalbėjo apie tai, kad bus taisyklės, bet reikės kontroliuoti taikymą. Gerai, kad reglamentuojama, kad bus duomenys, yra terminai 2020 ir visiems dalykams galiu pritarti, tačiau kyla klausimas. Reglamentas yra socialinio pobūdžio ir paprastai aš kalbu apie bendrą tokį pastebėjimą. Mes atsižvelgiam į tam, tam tikrą socialinį progresą, bet kai žvelgiu nusekliai, didėja darbo laikas, e, jau kabinoje e, polsis yra leidžiamas, teisingumo teismas juk tą yra nusprendęs ir mes nurodinėjame iš tiesų, ką, kaip turėtų apsispręsti teisingumo teismas, o ne atvirkščiai. Taip pat yra kombinuotas mišrusis e, transportas, taip pat tas grįžimas namo e, vėlgi nėra labai aiškiai apibrieštas, nes pavyzdžiui, E, aš nebūtinai privalau grįžti į namus, kad pailsėčiau. Ir yra atskiras režimas autobusams. Taigi viską sumuojant, aš nustebęs, nes rengiamas socialinis reglamentas, bet tiek daug regreso. Ir mane tai tikrai neramina. Dėkui, tikrai matau, kad jūs susirūpinęs. Kągi, viską teks nagrinėti atidžiau. Dabar žodis mūsų kolegiai Luka Čijevskai. Dėkoju. Aš norėčiau priminti, kaip mes suprantame kompromisą. Man susidaro įspūdis, kad visi tai vertina labai individualiai. Kompromisas yra pozicija, kuriai gali pritarti visos besidarančios šalės. Bet tai reiškia, kad šios šalės turi atsisakyti dalies savo interesų. Tai yra kompromisas. Jeigu yra primetama vienos šalies pozicija, jokio kompromiso neturime. Tik tai primenu visiems. Dėl pono Vandekampo pranešimo. Labai džiugiuosi, kad jis buvo toks atviras įvairiems pasiūlymams. Jis išklausė problemų, kurios kilo įvairioms frakcijoms. Juk visi, kurie dirba su šia tema, žino, kad mes neturime sertifikuotų stovėjimo aikštelių, jų yra nepakankamai. Taip pat yra numatytos vietos joms, bet tam reikia Jų įrengimui reikia laiko ir pinigų. Visgi džiugiuosi, kad e, ponas Vimas numato poilsį ne vien tik tai viešbučiuose. Jis turėjo galimybę atsisėsti į šio laikinį vilkiką ir matė, kad e, jų vidus e, dažnai yra net prabangesnis negu tam tikro viešbučio gali būti rengti netgi trys kambariai, vadinasi, vairuotojas gali ilsėtis vilkiko kabinoje ir tai atitinka pačių vairuotojų interesus. Dėl tochografų. Ar yra gaminami tokie išmanos tachografai, kurie išspręs visas problemas susijusias su kabotažu? ar bus išspręstos komandiruojamų darbuotojų problemos. Noriu žinoti, kas ir kur gamina šios tachografus. Ar galime mes kalbėti apie jų įvedimą nuo 2020-ųjų, jų rengimą naujose transporto priemonėse? Aš pati nelabai suprantu, ar jūs norite, kad jie nuo 2020-ųjų atsirastų naujose transporto priemonėse ar visose transporto priemonėse. O dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių nepamirškime mažų ir vidutinių įmonių. Joms tūkstantis eurų yra didžiulė suma. Būtent tiek kainuoja modernų tachografų įrengimas. Kaip kad jau sakė ponas Koch, Ne visi supranta, kodėl savo sektoriuje turi prisimti tokią naštą. Nepamirškime, kad taisyklės reikės dar ir taikyti. E, dėkoju, prašau laikytis savo skirto kalbėjimo laiko, nes jeigu ne, tai aš tiesiog išjungsiu mikrofoną. Pone Dėliai. Actually, uh, and... Dėkoju. Aš pirmiausia noriu pagirti pono Vandekamp biuro, kadangi jo komanda dirba labai atvirai ir pagarbiai. Man labai patiko toks požiūris. Norėčiau paminėti porą aspektų. Mes pritarėme tam, kad po keturių savaičių reikia grįžti namo, bet mano manimo, vairavimo laikotarpį reikia pratesti Jis turi būti didesnis nei 180 valandų. Svarbu, kad vairavimo ir poilsio laikotarpiai būtų suderinti. Antras aspektas irgi jau buvo paminėtas, tai yra stovėjimo aikštelių trūkumas ir perinamasis laikotarpis. Trūksta saugių stovėjimo aikštelių, o joms įrengti reikės laiko. Transporto įmonės, statybos įmonės, atsakingos institucijos – turės gauti galimybę prisitaikyti. Dėl vairuotojų mėgojimo kabinoje aš manau, kad yra tiesiog ciniška kalbėti apie netinkamas kabinas, kadangi tai yra tiesiog neįmanoma. Vakar du rumūnų vairuotojai mėgojo ne viešbutyje, nors mėgojo ne kabinoje mes kalbame ne apie paslaugų laisvą judėjimą, o apie teisinį iškumą. Tokias taisyklės, kurios būtų visiškai skaidrios ir pritaikomos. Noriu pasinaudoti šią galimybę paraginti komisiją užtikrinti teisinę apsaugą Europos verslui ir vairuotojams. Galiausiai, kaip jau esu nekartą sakęs, Mums reikia aiškių pritaikomų sprendimų ir aš viliuosi, kad galiausiai mes dėl jų susitarsime. Tikiuosi, kad iki birželio ketvirtos. Dėkoju. Dėkoju, ponai Dėly, dabar Graswater. Ačiū. Iš tikrųjų viską privalu įgyvendinti praktiškai kokiegi mūsų yra tikslai. Norime situaciją pagerinti, pagerinti darbo, saugumo, konkurencijos klausimus tarp įvairių ES šalių. Taip ir tam turime imti sprendimų. Darbo laikas vairuotojams. Jį pala darome lankstesnį, tačiau neturėtų viskas vykti saugumo sąskaita ir vairuotojų darbo kokybės sąskaita. Buvo kalbėta apie tą išmanųjį tachografą, bet pastarojų metu aiškėja, kad technologiją sunku įgyvendinti. Tai ir kvestionuoju šitą e, tikslą. Jeigu dar yra nepritarenčių, e, o paskui sunku kontroliuoti, tai pradėkime viską nuo pradžių. Pirmiausia, apsispręskime dėl jų įdėgymą. Dabar polsis vairuotojo kabinoje. Nemanau, kad polsis turėtų būti e, skirtas ir paleistas vairuotojo kabinoje. Tai ne oru. Turėtume pasirūpinti, kad e, piliečiai, vairuotojai ilsėtųsi oriai ir ne vairuotojo kabinoje, kad jie galėtų išsimiegoti. Svarstykime apie tam tikro e, būsto galimybės, nes norime gerų darbo sąlygų vairuotojams, kurios įmanomos pasiekti tik tai radus tinkamų kompromisų. Dėkoju Kurumbačiavas. Dėkoju pirmininkė. Turiu klausimą. Apie kokius kompromisinius pakeitimus mes šiandien diskutuojame, nes jeigu teisingai suprantu, turėtume kalbėti apie tos kompromisus, dėl kurių bus balsuojama rytoj ryte. Aš negavau tų kompromisinio pakeitimo, dėl to čia improvizuoti vietoje nelabai norėčiau. Jolap, kad to teksto neturiu. Kai kurie kolegos kalbėjo apie keturias, kiti apie dvi savaitės, o aš iš vis pasiūlyčiau šešiolika savaičių. Kai kalbame apie kompromisinius pakeitimus, kodėlgi komiteto nariams jie negalėtų būti išdalinti ir tada padoriai galėtume padiskutuoti. Taip, galėčiau padėkoti ponui Van de Kamp. Džiugu, kad jisai gerai nusiteikęs, bet Nuotaikos mano šalyje visai kitokios. Pavyzdžiui, rytoj ponia Merkel ir prezidentas Makronas keliaus į Sofiją ir jie bus pasiekti milžinišką protesto demonstraciją, kurią rengia sunkvežimių vairuotojai. Taip, džiugu, kad e, yra tiek daug susirūpinimo ir nuogastavimo dėl e, vairuotojų, jų šeimų, na bent tik tai bažnyčia tokius, tokius klausimus kelia Bulgarijoje. Taigi, jeigu jūs iškeltumėte būtent e, šį klausimą tokiu aspektu, tai susilauktumėte daug palaikymo. Kodėl nenumatyti nuostatos, kad vairuotojai turėtų grįžti į namus būtent vieną ar kitą valandą. Kreipiuosi į pranešėjus. Jie minėjo politinės frakcijas, tai būtų gerai, kad jie patikslintų, ar jie kreipiasi valstybės narės vardu ar frakcijos vardu. Mūsų komitete yra dar nauja lankytojų grupė, kuri atvyko iš Roberto Šumano instituto. Sveiki atvykę į mūsų transporto komitetą ir apskaitai Europos parlamentą. Sveiki, galime joms paploti. Gerai, dabar žodis Ponai Ertogui, jums dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Vandenkampui už teksto pasiūlymą. Tikrai nėra čia taip viskas ir lengva. Trys šie dosie yra tarpusavį susiję, tuo tarpu Europos šalis e, geografiškai yra išsimėčiusios, vienos centre, kitos periferijoje ir sunku numatyti e, tokią vientisą harmoningą sistemą. Tiek daug aušiname burną, bet e, niekaip neapsisprendžiame dėl to, kokią mes turėtume ginti poziciją. Taip pat neaišku, kas čia ką atstovauja, ar frakciją ar savo šalį, ginčiamės dėl vairavimo laiko, dėl poilsio laiko tarpio ir mes savo frakciją linkstam prie minties, kad poilsio laiko tarpis iš tiesų neturėtų būti praleistas vairuotojo kabinoje. Mes frakcijoje taip pat sutinkam dėl to, kad laikas turėtų būti matuojamas savaitėmis, po kurio po tam tikrų laikotarpio vairuotojai turėtų pagaliau grįžti į savo gyvenamąją vietą ir ten ilsėtis. Dvi ar keturios savaitės, čia jau politinė diskusija. Aš neslėpsiu, kad mes frakcijoje pasisakom už dvi savaitės, bet žinau, kad kai kurie iš visų siūlo aštuonias. Dauguma Mūsų frakcijos e, taip pat laikosi ne vienodos nuomonės. Galbūt mes galėtume, sakykime, numatyti trumpus polsio laikotarpius, kad būtų įmanoma turėti savaitinį laikotarpį, jį sukaupti, pridėti prie kitos, praeitos savaitės laikotarpio. tikrai, sakykime, imkime ketvirtadienį ir niekas neskuba ir neskrenda namo. Kodėl turėtų atskirai kalbėti apie vairuotojus. Jie šešias dienas dirba, turėtų trumpai staptelti ir paskui vėl iš pradžios darbuoti šešias dienas. O jeigu iš vis kelyje praleidžia kokį 11 dienų, tai, tai jau labai negerai. Taip turim ieškoti sprendimų, bet dabartiniai situacijai mes negalim pritarti. Toks klajoklio gyvenimas negali būti iš vis reglamentuojamas. Ir mes e, frakcijoje labai aiškiai tam prieštaraujame. Ir dar mano paskutintas pastebėjimas dėl užimtumo ir komitete vykusio balsavimo. Žinoma, ko viskas baigėsi. Mes turime tikrai atsižvelgti į tame komitete vykstančių balsavimus. Gerai tęsiu diskusijas. Pone Vandekam, kodėl mane taip žiūrite? Aš dar kol kas noriu kreiptis į Europos komisiją. Pirmiausia, pakalbėkime dėl polsio laikotarpio. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Vandekam už atliktą darbą. Viena vertus, pranešimas yra ryštingas, norime pasinaudoti skaitmenimo suteiktomis galimybėmis. Mes sunkiai suvokiame, kad Vandekamp ieško racionalių ir proporcingų, laisvai įgyvendinamų sprendimų. Tuo mes norime pasidžiaugti, nes nenorime papildomos naštos nei administracijai, nei apskritai finansinė prasme. Taigi suma sumarum teigiamas įvertinimas ir praktiniai sprendimai. O dabar trys pastebėjimai. Stovėjimo aikštelės. Jūs juos vadinate saugomomis stovėjimo aikštelėmis, o taip pat kalbėsiu apie tachografus. Komisijos pasiūlyme tų stovėjimo aikštelių uh, nėra paminėta, bet kai kurios valstybės patvirtino taisyklės draudžiančias ilsėtis, tai yra vairuotojo kabinoje, tai, tai yra Prancūzija, Belgija ir Vokietija. Tokie draudimai galbūt ir pagerina darbo, vairuotojų darbo sąlygas, bet paaiškėjo, kad taip nėra. Dėl to turime ieškoti kitų sprendimų ir dėkti saugias ir patogias stovėjimo aikšteles. Mes dėmesingai vertiname jūsų tą pasiūlymą ir pasiūlymą ilsėtis ne vairuotojų kabinose, išskyrus tam tikras išimtis. Mes jums nepritartume nebent dėl vieno dalyko, jūs apie tai kalbėjote ankstesniuose savo E, pasisakymuose. Pranešėjas mano, kad polisis vairuotojo kabinose turėtų būti draudžiamas net ir trumpiems laikotarpiams. Tai prieštarauja dabartiniams teisės aktams, kurie leidžia trumpam pailsėti e, vairuotojo kabinoje. Toliau duomenys. Duomenų kontrolė. Iš tiesų, duomenų bazės plėtojimas leistų pagerinti kontrolę. Mes kartu su jumis ir ponia Kylonen buvome susitikę, diskutavome konstruktyviai, o mes norime pasakyti, jog privalome uh, kaip įmanoma geriau išnaudoti dabartinius instrumentus, kuriant duomenų bazę. Ir reikėtų tiesiog dabartiniais įrankiais pasinaudoti ir nesukurti papildomos naštos dabartiniai administracija. Ir tachografai. Taip, manau, kad jūsų kai kurios pakeitimus dėl socialinių taisyklių ir tachografų lengviesiems komerciniams automobiliams. Ir čia jūs sulauko, sulaukėte palaikymo iš kai kurių frakcijų. Mes komisijoje pasisakome už laipsnišką pereimą prie tachografų lengviesiams komerciniams automobiliams, o dėl retrofit tai iš tiesų pastebėjome, kad 18 metais automobiliai gali Europoje važinėti su analoginiais tachografais. Komisija net paskelbė studiją, kad e, būtų įmanoma pradėti keisti tuos senuosius tachografus naujaisiais iki 20-26 išmaniai tachografai gal neįspręs visų problemų, bet akivaizdžiai turėtų pagerinti padėtį, ypač įgyvendinimą, padės tiksliau lokalizuoti vairuotoją bei krovinį, taip pat pagerins atsekamumą. Tachografai bus jau dėgiami nuo 19 metų. Ta pažadėjo keletas gamintojų jau visiškai neseniai. Taigi tokia būtų mūsų pozicija. Ačiū ponui Ližuo. Aš čia ant karštųjų turiu vieną klausimą. Jūs kalbėjote apie tą saugų ir patogų e, parkingą, stovėjimo aikštelę. Ką tai reiškia? Ką jūs čia turite omenyje? Ar negalim pasakyti motelis, viešbutis, kur mes, kur vairuotojai galėtų įsimegoti, o ką iš čia turite menį, kalbėdamas apie patogią stovėjimo aikštelę. Nes jeigu dar pridėsim deleguotus teisės aktus, tai tuomet viskas gali labai išsikreipti. Jeigu vartame kažkokią savoką, turime aiškiai ją apibriežti. Saugi ir patogiai stovėjimo aikštelė tai nelabai aišku. Ponas Vandekamp atrodo turi atsakymą. Gerai, žodis jums. Koks nustabus laikas ir popietė. Atrodo, kad mano kompromisinius pasiūlymus bandoma patobulinti iš visų pusių septynios savaitės vieni siūlo, kiti siūlo keturias savaitės praleisti, o dar kiti iš vis tik dvi savaitės iki to polsio. Ką man daryti? Nežinau, kur čia galėtų atsirasti tas kompromisas. Aš sakyčiau, kad reikėtų orientuotis tarp keturių ir trijų savaičių. Gerai, o dabar rimtai. Negalima užšinti burnų, ir nerasti sprendimo. Arba kitas variantas, bu, esame racionalūs ir apsisprendžiama dėl kompromisų. Mano pasiūlymai yra labai aiškus, rytoj sutiksiu su šešėliniais ir tuomet e, pateiksiu konkrečius pasiūlymus. Apgailestauju, kad visi jau susipažino su kompromisais, išskyrus vieną kolegą Korbačiavą. Kaip čia yra? Taip, tai nėra oficialūs kompromisai, bet e, ir jų pagaliau negalime taip viešai platinti, bet e, tekstai yra. Dabar dėl to poilsio namuose gyvenamojoje vietoje. Na, kas apsimeta, jog nesupranta, tai tiesiog nenori suprasti. Gyvenamoji vieta ir yra namai. Jeigu nenorime, kad e, vairuotojas grįžtų į namus, tai ir jeigu vairuotojas nori praleisti Taragonos paplūdimyje, tai tegul savo ilsisi pležia. Bet e, tikrai nebus e, sumokamas e, biletas, e, kad nuo vienos vietos būtų nuskraidintas keleivis į saulėtą paplūdimį. Ne. Sumokėsime už tai, kad vairuotojas grįžtų palsėti namo pas savo žmoną. Jeigu kalbame apie kažkokius e, kitokius santykius, e, apie homoseksualų arba lesbiečių santykius, tai kodėl ne, galite apie tai kalbėti, bet mes orientuojamės į visai kitokią e, poziciją. Ir jūs arba nesuprantat, arba nenorit suprasti, ką aš noriu pasakyti. gerai polsis kabinoje. Polsis savaitgalį neturėtų būti praleistas kabinoje. Nebent mes kalbame apie 24 valandų poilsį, kuris galėtų būtų, būti išdalintas dviems savaitėms. Tai tuomet gal. Dėl 3 ar 4 savaičių aš jau pakalbėjau, dabar dėl tachografo. Tai Aš kalbėjau su kolegė iš Austrijos. Galbūt ir yra tų techninių problemų, bet įmanoma rasti sprendimų. Kol kas neįmanoma įdėkti tachografo į sunkvežimį, jeigu vairuotojas to nenori. Jeigu tas tachografas labai brangiai nekainuos, tai nebus ir didelė investicija. Čia kai kas kalbėjo apie poilsį viešbučiuose. Taip, bet ir yra tokių viešbučių, kuomet e, vairuotojai miega po keturis, kai kas keliasi anksčiausiai, kitus pažadina, tai koks čia poilsis. Dėl to, kas kitas į kai kas renkasi ir e, be skrupulų poilsį kabinose. Mes turime apibriežti aiškias nuostatas ir tuomet rinka prisitaikys. Jeigu Prancūzija nori iš savo rinkos išstumti rytų Europos šalių vairuotojus, tai žinoma, bus sukurtos kliūtis, bus kuriami tie saugus e, parkingai, stovėjimo aikštelės, bet tai turėtų būti skirta visiems ir be kita ko ir prancūzijos vairuotojams. Nekimdemba, kad jūs neatsakėte į mano klausimą, nes saugus, saugios ir patogios stovėjimo aikštelės, tai jūs čia vietoj to apie viešbučius kalbėjote. Na, viešbučio klausimas jau kitas klausimas. Viešbutis yra viešbutis. O kaip su tom aikštelėm yra? Mes galėsime vėliau tarpusavyje apie tai padiskutuoti. Nenoriu dabar velti kitas diskusijas. Kągi, periname prie antrų diskusijų, kur kalbame apie direktyvą dėl komandiruojamų darbuotojų. Ir tai yra ponios Keža Kilionen pranešimas. Norėčiau pasakyti, kad e, balsuosime dėl pono Kimdenkamp pranešimo. Birželio ketvirtą dieną, ketvirtą valandą. Kągi, tęsėme darbą. Dabar ponios Kilionen pranešimas ir žodis jums, ponė Kilionen. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, jeigu galėčiau kalbėti apie, apie sunkvežimius kaip miegojimo vietą, tai čia viskas priklauso nuo to, ar sunkvežimis senas ar naujas. Kai jisai naujas, tai net geriau nei. Kas... Tai tada ten neblogai galima išsimiegoti. Dėl leks specialis, specialaus teisės akto, dėl komandiruojamų darbuotojų, tai čia norėčiau pasakyti, kad numatytas vieno langelio principas dokumentams ir kalbam apie pažangų įgyvendinimą, pažangius tachografus, taip pat e, sąsąją su kapotažu, taip pat e, pasitikėjimo platformas ir tinkamą atsakomybės grandinę transporto srityje. Bet visa tai yra nesminiai klausimai, bent jau kol kas. Komandiruojami vairuotojai. Čia didžiausias klausimas, kuris kyla, yra tarptautinis transportas turi būti įtrauktas į komandiravimo direktyvą ar ne. Kokia čia yra reali problema, kurią bandome išspręsti. Pirmiausia, esminis klausimas, kurį turime atsižvelgti ir kuris artimas mums visiems, yra tai, kad turime užkirsti kelią visiškam darbuotojų, tai yra vairuotojų išnaudojimui, kai jie yra verčiami būti ilgai nuo savo ir toli nuo savo namų, kai tie vyrai ir moterys turi praleisti daug laiko kelyje ir yra toli nuo šeimos, artimųjų ir negali pas juos sugrįžti. Tai čia mes ir bandome išspręsti tą problemą, bent jau aš taip ją įsivaizduoju. Aš manau, kad tai, mano manim, pati didžiausia problema. Taip pat mes bandome sukurti sveikesnę konkurenciją visam transporto, kelių transporto sektoriui. Tai yra žmonės, kurie patenkinti dabar galiojančiais teisės aktais, tačiau užduokime klausimą, savo patiems savo štai kokį klausimą. Ar mes tikrai esame labai laimingi? Ne. Ne, nesame šimtų procentų patenkinti. Būtent dėl to čia ir sėtime šiandieną ir bandome sutvarkyti komandiravimo reglamentą. Mes žinome, kad MPL komitetas siūlo labai judžiam šiam sektoriui viską traktuoti kaip komandiravimą nuo pirmosios dienos. Tai reiškia, kad kiekvienas kirtimas, sienos kirtimas jau yra komandiravimo situacija. Ar tikrai mes net suprantame, ką tai reiškia? Ar mes tikrai to norime? Ar tikrai suprantate, apie ką mes kalbame, jeigu toks pasiūlymas bus patvirtintas? Mane informavo, kad neturime apie tai galvoti. Turime tiesiog priimti reglamentą, toks yra mūsų darbas, o žmonės realiame pasaulyje kažkaip prisitaikys prie, to, ką, prie tų sprendimų, kuriuos priimsime. Na kągi, idealiame pasaulyje gal taip ir būtų įmanoma, tačiau praktikoje dėje ne. Ir jeigu taip jau būtų, tai kodėl tuo met yra tiek daug bylų teismuose šiuo metu svarstomų? Taigi daugiau dėmesio skirkime realių problemų sprendimui. O reali problema, mano manimu, nėra susijusi su tomis bendrovėmis ir vairuotojais, kurie pristato krovinius iš vienos šalies į kitą. Ir galbūt netgi atlieka kabotažą ES pakeliui, kad nereiktų su, šiame, su šiu sunkvežimiu važiuoti. Taip yra dėl to, kad dauguma jų sugrįžta į namus. Ir kelionė gali trukti savaitę ar net ilgiau, tačiau vis tiek jie vyksta į namus galiausiai. Ir problema, kaip jau sakiau, su tomis bendrovėmis, kurios piknaudžiauja vairuotojų teisėmis ir siunčia juos į kelius, bet neleidžia sugrįžti į namus, tai tos bendrovės daro dėl to, kad daugiau sukauptų pelno. Ir tokiu būdu už tai sumoka visas transporto sektorius, nes mes, teisės aktų rengėjai, panašu, leidžiame tokią praktiką ir taikome vieną sprendimą visiems. Ir būtent dėl to dabar mes ir bandome primti tokį reglamentą, kur būtų numatomos nuobaudos, nes čia yra vienas supuvęs obolys visoje vaisių pintinėje. Taigi, aš pati savo uždavinėjau tos klausimus ir aš įsivaizduoju, kad ir jūs turėtumėte savo patiems užduoti tos klausimus. Ir pagal teisės aktus, ties kuriais dabar dirbame, kas pažydinėja taisyklės ir kas turėtų būti baudžiamas. Kaip įrodyti tokį pažeidimą, ar privalau tą padaryti, kaip tą padaryti, kaip nubausti pažeidėją ir ar pažeidėjas turi būti nubaustas, kaip įgyvendinti teisės aktus ir kaip stebėti jų gyvendinimą. O kaip su vairuotojais, jų darbdaviais, bendrovėmis ir gyvenimo institucijomis? Kaip jos tą darys realiame gyvenime kasdien? Kaip jos prižiūrės tų teisės aktų? taikymą. Taigi aš apie tai daug maščiau ir galvojau, ar čia yra kokios tai prasmės, kokios tai, kokio tai tikslo kalbant apie tuos, pavyzdžiui, autobusų vairuotojus, kurie veža slidininkų grupę iš Vokietijos į Prancūziją ir, pavyzdžiui, tą pačią grupę parveža atgal, ar čia irgi yra komandiruojami vairuotojai, arba, pavyzdžiui, vairuotojas iš Italijos, kuris sparmos kumpį veža į Prancūziją ir grįžta per Austriją, Čekiją, tada sugražina, atveža atgal krovinį į Italiją. Uh, nes aplinkos saugos taisyklės labai pas mus gražios, kur sakoma, kad nereiktų vairuoti trump, e, tušių, tuš, važinėti tušiais sunkvežimiais. Ar tikrai reikia taikyti komandiravimo taisyklės tokių dviejų pavyzdžių atveju, kai yra tiek daug administracinių reikalavimų, kurie yra susijęs su darbuotojų komandiravimu. Juk kalba eina ne vien tik tai apie teisės aktą, kalba eina apie platesnį kontekstą, kai mes tai bandome pritaikyti realiame gyvenime, ar tikrai būtų prasminga taikyti tuos teisės, tas teisės nuostatas tuo atveju, kai vairuotojas ištisus mėnesius važiavo iš vienos Europos šalies į kitą, praleido kelyje, sunkvežimėje ir neturėjo galimybės sugrįžti į namus tos tų kelionių metu. Na, bet kuriuo atveju komandiravimo taisyklė pati savaime nėra sprendimas. tokioms problemoms. Kad sektorių išgydytumėme, kad apsaugotumėme vairuotojus, mes turime priimti tokius teisės aktus, kurie, būtų, kurie reglamentuotų tachografus, kabotažą, polsio, vairavimo laikus. Tie dalykai yra labai reikalingi ir jie turi būti rengiami, tie teisės aktai, visiems bendradarbiaujant, nes reikia įvertinti visą situaciją ir nebandyti žvelgti į situaciją per rakto skilutę. Mes turime dirbti kartu, kad užkirstumėme kelią godumui. Godumui. O tai yra juk būdinga mums visiems. Dėl to e, transporto kainos yra tokios mažos, kad žmonės negauna tinkamų atlyginimų atlikdami šį svarbų darbą. O jų teisės irgi yra pažeidinėjamos. Taigi, dabar perėsiu prie didžiausio, svarbiausio klausimo. Mums labiausiai rūpimo klausimo čia Europos parlamente. Esame išrinkti atstovai. Rinkėjai mumis pasitikė, piliečiai mumis pasitikė. Mūsų šalių piliečiai mums patikėjo šį darbą. Tai ar eisime tuo lengvu keliu, ar pasirinksime sunkesnį, duobėtą kelią? ir ar dirbsime kartu siekdami pažangių teisės aktų, kurie užpildytų tas realias spragas transporto sektoriuje. Kol kas aš tik tai girdžiu du balsus. Jokio leks specialis, tai reiškia, kad MPL komiteto pozicija tokia yra, viskas nuo pirmos dienos jau, kaip ir kitose sektoriuose, yra laikoma komandiravimu suprantat, kad mums reikia pažangaus teisės aktų įgyvendinimo, mažiau biurokratijos naštos, taip pat vairuotojams, ne tik bendrovėms. Ir problemas realiai galime išspręsti, ne dokumentai, sakydami, kad e, mūsų teisės aktas yra fantastiškas ir lengvai pritaikomas kasdienėme gyvenime. Arba kitas variantas, kitas balsas, kuris sako, kad e, tarptautinis eksportas turi nebūti, turi nebūti įtraukiamas į komandiravimo direktyvą. Abu tie variantai nėra kompromisiniai, bet e, aišku, lengva tą pasakyti. Mes turime paruošti pažangų pritaikytą transporto sektorių teisės aktą ir užtikrinti, kad teisės aktai būtų įgyvendintini, kad nereiktų mums trintis daugiau Europos teismuose, kaip yra dabar su galiojančiais teisės aktais. Taigi, aš žinau, kad artėja rinkimai. Aš jau 22 metus juose dalyvauja ir rinkimai visuomet artėja, bet ar tikrai mes leisime, kad tas klausimas, sprendžia tą klausimą, pasikliautumėme baime. Arba dabar, arba niekada tą turime padaryti. Ir tai nereiškia, kad kažkas pralaimės, kažkas nugalės. Visais atvejais turime išlikti lankstus ir bandyti surasti kompromisą, priimtiną kompromisą tam, kad sukurtumėme tikrai sąžiningą konkurenciją ir užkurs, užkirstumėme kelią godumui ir piknaudžiavimui, kai kalbame apie vairuotojus. Taigi ponia Kiulionen yra pasiruošusi siekti taikos, dirbdama labai daug yra pasiruošusi pasiekti kompromisą, kad būtų išspręstos problemos racionaliai, subalansuotai. Taigi aš esu pasiruošus. O jūs, mėly kolegos? Ačiū. Ačiū, ponė Kilionen. Tęsime diskusijas, ponas Deli. Trys minutės jums skiriamos. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai atvirą požiūrį už tai, kad jį ėmėsi šio jautraus sudėtingo klausimo ir aš labai džiaugiuosi, kad per šešėlinių pranešėjų susitikimus jau pradėjome eiti teisinga kryptimi, nes dauguma pasirinko kompromiso variantą, į kurį įeina ir atsiprašau, į kurį neįeina tartautinis, tai reiškia, pagal kurį tartautinis transportas nepatenka į komandiravimo direktyvos nuostatas. Tai buvo puikus, puikia pradžia, bet aišku, teks perėti prie detalių ir norėčiau išsakyti tai, kas rūpi man labiausiai, kalbant apie pastaruosius kompromisinius pasiūlymus. Pirmiausia, kalbant apie vairuotojų galimybę sugrįžti namo ir sugrįžti su savo transporto priemonė. Šalia to, kad tai neturėtų būti privaloma, ir siūlomos dvi savaitės yra per trumpas laikotarpis, taip pat negaliu taksyti su tuo, kad ir transporto priemonė turi sugrįžti į namus. Nes jeigu mes norime apsaugoti vairuotojus, užtikrinti jų socialinės teisės ir panašiai, tai aš nematau, koks čia yra santykis su transporto priemonė ir tuo, kad transporto priemonė irgi turi sugrįžti į namų bazę, lygiai taip pat kaip vairuotojas. Nes jau turime veikiančius verslo modelius, kaip būtų galima užtikrinti, kad jie sunkvežimiai nevažinėtų tušti ir kad optimaliai būtų transporto operacijos vykdomos. Ir jeigu siunčiame mes sunkvežimius namo, tai aišku, tai didina eismą keliuose ir daugiau yra emisijų išskiriama. Taip pat turime nepamiršti, kad kalbant pavyzdžiui apie periferinius regionus, labai sudėtinga yra sugrįžti vairuotojams į namus, o sugrįžti su sunkvežimiu kas kart yra dar sudėtingiau. Kitas dalykas. Kombinuotas transportas. Pagal pasiūlymą, kompromisinį pasiūlymą, tai turėtų patekti į komandiravimo taisyklės. Aš manau, kad turime dar kartą apie tai pamastyti, nes daugia modalumas yra labai svarbu, kalbant apie efektyvumą ir mažesnės CO2 emisijas. Ir dažnai tai yra trumpesni atstumai ir perkelimas į geležinkelius, aš manau, čia yra neblogas variantas. Toliau buvo iš pat pradžių aišku, kad negalime papildomos naštos už, užkrauti vairuotojams, kai jie turi vežiotis galybę dokumentų, kai tuo tarpu operatoriai turi čia atlikti svarbiausią darbą. Deja, naujausiame tekste matau, kad yra žengiama atgal, nes vėl čia minimi vairuotojai, nors aš puikiai prisimenu, kad buvo siūloma pakeitimų konkrečių, kuriuos siūlė pranešėja pati ir kur buvo viskas daroma priešingai, būtent, kad vairuotojai neturėtų nešti šios atsakomybės už dokumentus. Toliau e, europinis algalapis. Numatyta tai yra kompromisinė pasiūlyme. ir kad įgyvenimo aktu būtų patvirtinta ši, ši nuostata. Tai aš manau, čia yra pavojingas precedentas ir aš tikrai nematau to kitose sektoriuose, ar tai būtų komandiruojamos ar nekomandiruojamos paslaugos. Ir čia yra kišamasi į valstybių narių suverenumą. Ir paskutinė mintis. Čia yra iškus ryšys tarp visų tų klausimų ir tai, ką aš matau, tai uh, Matome, kas vyksta su leks specialis, čia viskas, aišku, priklauso ir nuo kapotažo teisės akto. Pirmiausia, reikia sukontroliuoti kabotažą ir visi kalba apie pažangius tachografus, kad tai išspręs visas problemas, bet yra ir kitų dalykų. E, kaštai įmoniai ir taikymas atbulinė data ir panašus dalykai. Tai gal galime pasirinkti tradicinį metodą, pavyzdžiui, supaprastintos kabotažo deklaracijos. Tokiu būdu būtų galima lengviau atsekti kabotažo operacijas ir būtų galima užtikrinti taisyklių laikymasi. Taigi tiek ir aš laukiu tolesnio darbo su pranešėja per ateinančią savaitę. Ačiū. Dėkoju, ponė Dėly. Ajala Sender. Labadiena. Jums žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėjau užduoti klausimą ponui Vanda Kamp, bet e, čia dėl jo pranešimo buvau kai ko nesupratusi dėl vairavimo laiko, dėl 15 minučių laikotarpio. tarpio tačiau visą tai aptarsiu su juo dvišaliu pagrindu. Dėl kelių saugos dar kilo klausimų, bet kaip jau sakiau, galėsime vėliau visą tai su juo aptarti. Aš suprantu, kad šiam komitetui rūpi vairavimas tolimais atstumais, grįžimas pas šeimą, kadangi prieš keliarius metus buvo pritaikytos griežto taupimo priemonės ir dėl to tūkstančiai žmonių turėjo palikti savo namus pietų Europoje ir grįžta tik tai kartą ar du per metus. O tos šalis, kurios norėjo pritraukti tą jaunimą, dabar nerimauja dėl sunkvežimų vairuotojų. Žinoma, mes turime išspręsti socialinės sunkvežimių vairuotojų problemas, bet nemažiau svarbus ir jaunimas. Jais niekas nesirūpina, jie tik tai kartą ar du gali kartą ar du per metus gali grįžti į namus, bet niekam tai nerūpia. Dabar jau dešimt metų praėjo nuo to laiko, kai buvo pradėtos taikyti griežto taupimo priemonės. Kai kurios šalis tapo konkurencingesnės, kadangi ten kainos buvo sumažintos, dėl to jos ir tapo patrauklios. Tai tokia plati pastaba apie esamą situaciją, dabar pereisiu prie pranešimo. Pane Kilonin labai atvirai viską vertina. Aš labai vertinu jos patirtį. Jie e, gerai supranta, kaip gyvena vairuotojai. Visų pirma, patikros keliuose. Visos šios patikros, kurios sustabdo vairuotoje, kai yra tikrinamas sunkvežimis, vairuotojas. Tokioms patikroms reikia atitinkamų technologijų. Aš sutinku, kad tokios patikros turi vykti. Reikia tikrinti ir verslą, darbdavius. Darbdaviai turi būti atsakingi už taisyklių laikymasi. Tačiau kai kurie kolegos kalbėjo apie tai, kad patikros kelyje turi vykti kitų pagrindų. Mes čia ir su komisija turime padiskutuoti. Aišku, komisijai dėkoju už atvirumą norą klausytis. Tad mums svarbu galėti atlikti techninės patikras dėl tų 29 dienų ir galimybės iš dalies tikrinti. Matau, kad kol kas pranešėja dar neįtraukė šių aspektų. Galbūt per tolesnės diskusijas mes galėsime detaliau aptarti šios klausimus. Antra. Dėl bendrų patikrų labai gerai, kad buvo atsižvelgta į šią idėją. Galiausiai kitimasis informacija, tai yra labai gerai. Mes nustatėme, ką jau dabar turime, komisija irgi dirba, padeda užtikrinti susitarimą su institucijomis. Pirmininkė sako, kad kalbėtoja turi baigti savo pasisakymą. Jūs aną kartą iš manęs atimėte minutę, tai gal dabar galite pridėti. Aš nepasisakiau apie pono Vandekam pranešimą, nesutikėte man galimybės. Dėl darbuotojų komandiravimo. Pranešėja pasakė daug maž viską, kas mums rūpi, tiek dėkoju. Ačiū, ponė Jelas Anders. O ponė Zlotojski. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Kilonen. Šis darbas sunkus, ieškoti kompromisų nelengva. Labai gerai, kad pranešėjo klausosi mūsų nuomonių ir stengiasi suderinti visus lūkesčius, nors politinis spaudimas yra didžiulis. Pranešėja masto ne vien tik tai apie transporto politiką, ji net ir filosofijos sritį perėjo. Už tai esu jai dėkingas. Mes visiškai remiame naujausią pasiūlymą. Svarbu, kad tranzitas nepatektų į 71 direktyvą. Tik taip mes išvengsime krizės transporto rinkoje. Negana to, dabartinis pasiūlymas leidžia visoms įmonėms konkuruoti. Kai kurios detalės kelia nerimą, bet šiaip pasirinkta kryptis yra gera. Tikiuosi, kad rytoj, kai aptarnėsime šiuos aspektus, galėsime panaikinti visus skirtumus ir rasti kompromisus. Dėl kelių transporto ir suderintų transporto operacijų negaliu tam pritarti. Reikia nepamiršti, kad kabotažas ir mišrus multimodalinis transportas atneša didžiulę naudą aplinkai. Jeigu mes apsunkinsime situaciją, jeigu taps sunkiau laikytis reglamento, tai nesugebėsime laikytis klimato politikos reikalavimų. Jei kalbėtume apie geležinkelių ir oro transportą, Nėra jokių abejonių, kad vidaus rinkos atverimas atnešė milžinišką naudą. Bet tokiais pačiais principais nesivadovaujame kelių transporto srityje. Sunku suprasti tokią logiką. Klimato komitetas nepadėjo mums pasiekti kompromiso ir manau, kad tai yra nesektinas pavyzdys. Aš tikiuosi, kad savo komitete mes sugebėsime rasti sprendimą, kuris bus palankus ir vairuotojams, ir pramoniai. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Zlotovski. Pone Bilbao. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Kilonen už jos pasisakymą. Šio pasisakymo ji išdėstė rūpeščius ir klausimus, kuriuos mes irgi savo užduodame, kaip manau ir kiti nariai. Kodėl mums kyla nerimas? Vakar aš susitikau su profsąjungos atstovais, kurie sakė, kad po to, kai išvydo pakeitimų pasiūlymus susijusius su darbo ir poilsio laikus, jie pasakė, kad būtų geriau, jei paliktumėte mus ramybėje. Čia aš pritarčiau pranešėjai. Pirmiausia, tai mes nemokame nusistatyti egzistuojančių problemų. Antra, įvairovė Europoje reiškia, kad labai sudėtinga yra viską reglamentuoti vienu paketu. Trečia, kartais mes politikoje ES institucijoje turime labai blogą įprotį viską reformuoti. Pataisyti visus pranešimus, juos pakeisti, nors dar nesame tinkamai įgyvendinę ankstesnių taisyklių. Aš pritariu ponui Bachui dėl to, ką jis sakė apie tai, kad būtų situacija kur kas geresnė, jeigu dabartinius teisės aktus tinkamai gyvendintume. Ir tai yra tiesa. Mes dabar stengiamės reformuoti taisyklės, nors nepareikalavome valstybių narių tinkamai taikyti reikalavimus ir tinkamai tikrinti sunkvežimius, kurie kerta jų sieną. Tad koks bus sprendimas? mes nenumatysime vienašalių sprendimų, jei susitarsime. Bet valstybės narės yra skirtingos ir mes nesame išsprendę šios problemos, mes net nesame apibrėžę kabotažo dokumentuose. Vadinasi, mes turime pripažinti, kad susidurime su daugybė sunkumų, nes nepareikalavome, kad atsakingi asmenys tą atsakomybę prisimtų. Pranešėjas tengiasi rasti sprendimą, kuris išspręstų ir kabotažo, ir poilsio laiko keliamas problemas. Mes visi turime savo nuomonę bet visi sutarė, kad tarptautinis transportas neturėtų patekti į šį teisės aktą. Tai ko mes tada siekiame? Ar mes e, kalbame apie keliaivių pervežimą, apie įmonių judėjimą? ar mes dabar priversime vairuotoją vykti namo, o jeigu vairuotojas nori atostogų vykti? Koks yra tikslas? Mums visiems kyla didžiulis nerimas, mes visi stengiamės pakeisti teisės aktą. O dėl naujų pasiūlytų pakeitimų pranešėjos mes pritartume penkiems. Tačiau reikės papildomo paaiškinimo susijusio su tarp modaliniu transportu ir kabotažu. Reikia pritaikyti technologijas prie sektoriaus. Šis sektorius yra vienintelis, kuris neturi Europos agentūros, o mums jos reikia tam, kad būtų tinkamai taikoma sistema, taip pat kaip ir geležinkelių sektoriui. Reikia nuo pat pradžių apibrėžti kabotažą. Mes negalime visų versti laukti. Sektorius gali veikti greitai, kai kalbame apie geležinkelius, jeigu dėl to nepadaryti transporto sektorė. Dėkoju. Madame Bilba. Dėkoju toliau, pana Bilbao paskiau kalbėsiu. Dabar kalbėsiu aš pati. Kolegos, kaip šešėlinė pranešėja, norėčiau pirmiausia tau padėkoti už e, tai, kad ieškai kompromisu tais klausimais, kurie skaldo ne tik politinės frakcijas, bet ir visas šalis. dabar darybose artėjame prie tokių pakeitimų, kuris, e, į kurį nepateks e, tartutinis kapitažo transportas. O tai iš tiesų prieštarauja komisijos galutiniai deklaracijai, kuri buvo pridėta prie trilogo galutinio e, kompromiso siekiant peržiūrėti direktyvą. Turiu menyje 96 metų direktyvą. Taigi kas tai yra tas komandiravimas? Tai yra paslaugų teikėjo paslauga teikiama um, ES šalių viduje privačiam asmeniu. Tai reiškia, kad tai apima ir prekių pervežimo paslaugą. Ką tai reiškia? Kad jeigu uh, į šią nuostatą pateks ir visas transporto sektorius, tai bus tikrai širkšti klaida Europoje, labai brangiai kainuosianti klaida. Mes to negalime palaikyti. Transporto sektoriaus darbuotojai nėra kažkokie antrarūšiai darbuotojai. Negalime pamiršti, kad už tokį patį darbą turi būti vienodai ir apmokama. Negalime numatyti mažesnės teisės, mažesnį pripažinimą ir nustatyti džiunglių taisyklės visiems, kurie to pageidauja ir kurie dar mums priekaištaus, kad tai yra tokia Europa. Mes tokios Europos nenorime. Norime, kad kelių transporto darbuotojai būtų ginami lygiai taip pat kaip ir kiti Europos darbuotojai. Ir tikrai mes negalime suskaldyti Europos. Taip reikės nemažai drąsos, nes iššūkiai yra nemaži. Ir dėl to turime aiškiai pasisakyti už e, vieningą Europą, o ne už liberalią Europą, kuri negins vairuotojų. Žinoma, kiekvienas pasirinks, bet prisinkime ir atsakomybę už pasiekmes. Pateikiau pakeitimus aš pati. Pone Bilbao, jūs teisi, socialinis dempingas neturi būti suklupimo akmuo. Tiesiog turime užtikrinti kontrolę. Štai kur yra esminis dalykas. Antras pastebėjimas. Ta aiškiai noriu pasakyti. Tie atviri kontrolės sąrašai turėtų būti iš tikrųjų atviri, kad valstybės narės galėtų pačios juos papildyti. Ir trečiasis pastebėjimas. Aš tokiu būdu ir užbaigsiu savo pakeitimų pristatymą. Nuo pat e, judumo teisės aktų paketo nagrinėjimo daugelis tvirtino tą patį. Nedaugelis ir turi patirties. Išklausėte e, vairuotojų, galiausiai profsąjungų atstovų ir kągi jie tvirtina. Tvirtina, kad juos išnaudoja. ir jų darbo sąlygos panašėja į modernę vergystę. Ir mes turime jau šiandien užtikrinti, kad rytoj tokios sąlygos nebeegzistuotų, nes priešingų atveju Europos projektas tiesiog bus baigtas. Ir tie, kurie nenori kovoti, tai tegų paskiau mums nepriekaištauja. Paula Arnu. Arnautu. Aš nekvestionuoju pranešėjos noro ieškoti kompromiso tarp įvairių politinių skirtingų pažiūrų, bet e, žinoma, aš suprantu, kad jinai į mane net nesistengia atsižvelgti. Taip, problematika iški ir komandiruotų vairuotojų problematika susijusi su nacionalinėmis, nacionaliniais ypatumais, o ne su politiniais įsitikinimais. Tai tik įrodo, kad e, jau 20 metų ta proeuropietiška vykdoma politika tiesiog neatsižvelgdydavo į e, realią e, situaciją. Kodėlgi vairuotojo uždarbis turi būti apmokamas mažiau, jeigu kitoje šalyje tas pats darbuotojas atlieka tą patį darbą. Kodėl? Todėl, kad um, kai kurie mokesčiai leidžia investuotojams pasipelnyti ir kai kas uh, pelnosi iš tokios sistemos ir nutyli, kad jinai yra su trūkumais ir uh, tiesiog e, užsimerkia prieš tokį neteisingumą. Tie komandiruoti darbuotojai šiandieną yra išnaudojami ir iš ko pasipelno tik tai kai kurie subjektai. Mes e, nesuvokiame vieno esminio dalyko, kuris nesprendžiamas iš tiesų tais kompromisais. Turime iš vis panaikinti tą komandiruotą darbą, nes e, priešingų atveju mes e, tikrai e, prisidėsime prie to vergystės skatinimo. Čia pritariu Jums, pirmininkė. Mes jau tokiu būdu galime atsiriboti ir nutolti nuo Europos projekto, nes tos priemonės niekaip negali būti suderinamos su tokiu darbuotojų ar apskritai bedarbių išnaudojimu. Dėkoju poniai Arnočiui. ponė Diebalova. Aš esu MPL komiteto pranešėja e, šiai nuomonė, kuri buvo patvirtinta visai neseniai. Noriu aiškiai pasakyti, kad MPL balsavimas mm, mane nuvylė. Tačiau taip manęs nesustabdys ir aš kovosiu toliau už tą teisingumą. Taigi, nepaisant to balsavimo, aš džiaugiuosi, kad kolegos Tran komitete uh, gerokai labiau susipažinę su, taip sakant, gyvenimo realybė. Aš susitikinėjau su Tran šešėliniais ir e, jie akivaizdžiai siekia sutarimo tarp politinių frakcijų. Noriu padėkoti poniai Kylonen, jinai puikiai dirba ir ieško sutarimo. Tikrai noriu, kad tas kompromisas nebūtų toks pigus kaip mūsų komitete. Taigi viskas turi būti nuoseklu. Aš pateikiau savo pakeitimus e, MPL komitete. Tranzitas. Negali mes kalbėti apie tranzito valstybę, nes jokios prekės, pavyzdžiui, negali būti iškratos. Tačiau kai kurios valstybės jau pagrasino reglamentuoti tranzitą. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad e, tranzitas turėtų nepatekti į leks specialės e, taikymos rytį. Kabotažas turime jį reglamentuoti ir aš MPL komitete patikiu savo pasiūlymą, nes yra tiesioginė konkurencija tarp nacionalinių ir tarptautinių vežėjų šalies viduje. Tokį patikėjau kompromisą. Tarptautiniai pervežimai. Jisai turėtų būti išskirtas iš komandiravimo taisyklių taikymos ryties. Tai yra buvo ir mano nuomonė nuo pat pradžių ir dabar, net ir po to įvykusio balsavimo, kuris buvo kitoks. Aš savo nuomonės projekte MPL komitete tą aiškiai pas, pasiūliau. Dėl to tikrai apgėlestauju, kad kompromisą bus sunku e, pasiekti. Tos e, komandiravimo taisyklės e, bus sunkiai suderinamos nei, pavyzdžiui, kitose sektoriuose, statybų sektorija. Ir pirmininkė, jūs kalbėjote apie kontrolės. Taip, jos jau vyksta ir numatytos net didžiulės baudos, bet jūs jas sunku pateisinti. Pavyzdžiui, yra nesena byla, teisingumo teisme išnagrinta praeitą savaitę ir buvo skirta 8 tūkstančių eurų bauda taikyta Austrijai tik tai dėl to, kad nebuvo teisingai vesta buhalterija. Birželio plenarinėje bus balsuojama dėl dokumentų ir taisyklės bus dar griežtesnės, kurios bus grindžiamos kolektyviniais susitarimais ir paslaugų taikymo sripo. Ir praktiškai bus nebeįmanoma taikyti tų taisyklių, kurie e, teiks e, kasdienės e, tarp valstybinės paslaugas. Taigi kompromisai, Komisija siūlė skaičiuoti dienas. Aš manau, kad dienų skaičiavimo opcija tiesiog nepasiteisins, nes e, tiesiog e, nebus įmanoma praktiškai įgyvendinti šitas reikalavimas. Reikia numatyti e, veiklos tipus ir mažinti kliūtis. Negana to, ankstesnis komisijos pasiūlymas buvo grindžiamas senosios direktyvos tekstu, tuo tarpu dabar bus naujos taisyklės ir niekas neįvertino, kai koks būtų poveikis transporto sektoriui. Taigi, tarsi šauname į orą, nežinodami, koks bus poveikis. Ir pagaliau mano paskutinis pastebėjimas. Tie, kurie e, derasi dėl komandiravimo turi aiškiai suvokti, jog buvo sutarimas, kuomet visi pasisakė už pagrindinės direktyvos keitimą tik tai, jeigu bus numatytos konkrečios taisyklės transporto sektoriui. Taigi ir būkite, mėly, laikykite šito susitarimą, o ne kalbėkite apie kažkokį leks specialis ir e, vairuotojų komandiravimą. Dėkoju. Dabar žodis ponui Riki. Ačiū, ponė pirmininkė. Bandysiu trumpai kalbėti. Nesivelsiu detalės, tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie šį teisės aktą ir kabotažo teisės aktą, kad reikia, aišku, čia suderinti socialinės nuostatas ir uh, socialinės nuostatos skirtingos taikomos skirtingose srityse. Ir sunku tai suderinti. Aš klausausi visų kalbėtojų ir priklauso nuo to, iš kokios šalies jie yra, priklauso tai, ką jie pasakys. Taigi aš manau, kad tai yra labai svarbu. Daugelis iš tiesų šiandien tose diskusijose pasisakė. Kitas dalykas. Uh, ir tie ir tie yra teisūs. Jeigu ne, netvarkysime tarptautinio transporto, kabotažo taisyklių, tai visa sistema bus labai atvira ir bus sunaikintos socialinės taisyklės. Taigi mes to nenorime ir reikia bandyti, kas buvo padaryta ir kitais klausimais buvo surastas racionalus sprendimas. Aš manau, kad ir čia galime surasti tokį sprendimą, kuris būtų primtinas. Taip pat, poniai pranešėjai, norėčiau pasakyti, kad jeigu tarptautinis eksportas nebus įtrauktas į kabotažą, aš nežinau, ar tai yra kompromisas, net nežinau, kas tada yra kompromisas, man tai atrodo yra visiškai neprimtina. Ir žiūrėsime, kaip vyks balsavimai, bet aš nemanau, kad tai yra tinkamas kelias. Ir taip pat e, dar labai trumpai, pon, ponui Dėlį norėčiau šį beitą pasakyti, labai įdomu, ką jūs kalbėjote apie tuos sugrįžtančius į namus sunkvežimius. Nes tai yra irgi labai racionalu, nes čia vyksta kabotažo paslaugos ir tiesiog yra tam tikrų vairuotojų personalo rotacija vyksta ir keičiami yra vairuotojai Ir aš pats nukentėjau savo miestę dėl to, nes, pavyzdžiui, buvo stovėjimo aikštelė skirta sunkvežimiams iš Lenkijos ir ten jie keitėsi. Taigi, kai kalbame apie tuos sugrįžtančius sunkvežimius, aš manau, kad yra na, ta sistema, kuri nėra sutvarkyta, nėra reguliuojama. Ir uh, Kalb, bendrai kalbant apie judumo paketą ir tai, kas yra kalbama apie kabotažą ir komandiruojamus darbuotojus, aš manau, kad toks ekstremaliausias pasiūlymas būtų siekti tam tikrų reguliavimo priemonių. Aš manyčiau, kad reiktų čia siekti kiek įmanoma daugiau pusiausviros, kad pasiektume kažkokio rezultato, kad tos diskusijos nebūtų bevaisės. Taigi dėkoju, labai griežtai dabar prižiūrėsiu kalbėjimo laiką, nes dar turime aptarti du pranešimus ir čia šiek tiek užtrukome. Taigi bandau, bandykite kalbėti nelgiau nei dvi minutės. Tapadėl, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbate šiuo pranešimu ir ties kitais judumo paketom pranešimais. Taigi, čia transporto komitete turime būti sąžiningi. Ir aš noriu pasakyti, kad visuomet pasisakiau už tai, kad už vieno darbo būtų mokama vienodai, bet kaip yra, pavyzdžiui, su vairuotojais, kuriam, kuriam, kuriems moka vokiečių ar prancūzų bendrovė ir ją mokama minimali alga Prancūzijoje, arba netgi blogiau minimali alga Rumunijoje, kur yra tokių fiktyvių įmonių. Ir tuo pat metu prancūzijos vairuotojas, pavyzdžiui, dirbdamas bet kurioje kitoje šalyje, gauna kur kas didesnį atlyginimą už tą patį atliekamą darbą. Kalbant apie vairuotojų komandiravimą, iš mano turimos informacijos suprantu, kad po susitikimo balandžio 24 dieną buvo suformuota dauguma kuri pasakė prieš tai, kad transportas būtų įtraukiamas į šią direktyvą. Aš manau, kad toks variantas būtų geriausias ir sažiningiausias. Jūs jau žinote, kad kokia yra mano pozicija, būtent tarptautinio transporto įtraukimas į darbuotojų komandiravimo direktyvą būtų esminė klaida. Ir dėl to atsirastų iškraipimų transporto rinkoje ES. Taigi nepamirškime, kad jeigu įtrauksime tarptautinį transportą į direktyvos apriepti, tai pažeisime ir uh, vienodų sąlygų bendroje rinkoje principą. Galime kalbėti apie labiau išsivyščiusias valstybės, mažiau išsivyščiusias valstybės, vakarus ir rytus, bet nemanau, kad sąžininga taip kalbėti, juk esame visi Europos Sąjungoje ir nebūtų prasminga už, uždėti desnę naštą įmonėms ryt, rytų šalyse, nes tai reikš kai kurių transporto įmonių bankrotą ir tada, aišku, bus prarandamos ir darbo vietos, nes visi vežėjai, vežimo įmonės vidurio rytų Europoje turėtų skaičiuoti visų savo vairuotojų atlyginimus pagal visų šalių, per kurias važiuoja vidutinius atlyginimus. Aš nežinau, ar jūs net suprantate, kokia situacija tai būtų ne, nevaldoma ir ar socialinės rinkos ekonomika apskritai dar veiks ES. Ir dar dvi pastabos. Europos kelių transporto agentūros sukūrimas. Tai yra svarbu ir taip pat labai svarbu įgyvendinti priimtus teisės aktus. Pon... Lukačevska, ponia. Ai, ponia Ulpskų. Lukaševska visgi. Ačiū. Aš norėčiau irgi pasveikinti Miriją. Man atrodo, kalbėtojo kalba, neįsijungusi mikrofoną. Taigi dar kartą labai dėkoju pranešėjai Mirijai už tai, kad ji bandė pasiekti kompromiso. Ir bandė atsižvelgti į argumentus ir bandė pasiekti tokių kompromisų, kurie būtų racionalūs ir pritaikomi praktikoje. Pone Rykė, ponas Rykė sakė, kad neturėtumėme laikyti įsikibę savo pozicijų, tai aš nelabai suprantu, kodėl tuomet aš gavau laišką iš prancūzijos delegacijos, kur sakoma, kad jie jie laikysi savo pozicijos ir nenusileis. Atsiprašau, bet nevadinčiau to kompromisu, tartutinio eksporto prasme, aš sutinku su tais kalbėtojais, kurie sako, kad tartutinis transportas neturėtų būti įtrauktas į darbuotojų komandiravimo direktyvos apriepti. Toliau, jeigu, pavyzdžiui, slaugytojas arba statybininkas vyksta į Prancūziją, Vokietiją, ten dirba, tai čia visai kitokia situacija, lygnant su vairuotoju, kuris važiuoja per kelias valstybės narės kerta kelias per dvi dienas. Tai kaip mes paruošime visus jo dokumentus tam, kad per tą pusvalandį, kai jis važiuos per Belgiją, jam būtų atlyginama pagal Belgijos įstatymus. Tai aš manau, turime šiek tiek protingiau į, į tai pažiūrėti, nes čia kalba eina ne vien tik tai apie tai, kad iš mūsų šaiposi, šaipamasi kaip iš parlamentarų, bet ir tai, kad tos taisyklės realiai būtų įgyvendintos. Reikia supaprastinti jas ir reikia atsisakyti kliūčių, reikalinga, reikalingi elektroniniai dokumentai, reikia kovoti su fiktyviomis įmonėmis ir štai yra tokios nuostatos, kuriams aš visiškai pritariu, už jas balsuosiu, tačiau aš labai norėčiau, kad mes visi pabandytumėme mobilumo, judumo paketą įvertinti ne tik bandydami apginti vairuotojus, ne tik bandydami apginti konkurenciją. Pone Merkel ir ponas Makronas, kaip žinome, nori apsaugoti transporto sektorių, ar jie jį nori apsaugoti taip, kad jis galėtų vystytis, plėtotis, kurti darbo vietas ir kad vartotojas mokėtų adekvačią kainą už tai, kad prekės būtų pristatomos laiku. Ačiū, ponia Ulfskog. Ačiū, kalbėsiu švediškai. Aš norėčiau pasakyti, kad Nils, Vils Nilsson atliko labai didžiulį darbą šiame komitete. Ir aš laikausi tos pačios nu, nuomonės, kurią pristatė ir ponas Nilsonas šiame komitete. Būtent, kad komandiravimo direktyva turi būti taikoma ir šiame sektorijoje. Man visiškai tai yra aišku, kaip ir Jansui Nilsonui mes negalime taktyti su šiuolaikinė vergovė turting, pačioje turting, pačiame turtingiausiame pasaulio regione Europoje, nes mes turime konkuruoti, bandydami gerinti standartus, o ne menkinti standartus. Taip pat ponas Olkovskis mano, kad mes turėtumėme nusispjauti į tuos klausimus ir vengti konfliktų. Aš norėčiau priminti, kad užimtumas Užimtumo, e, e, e, employment, užimtumo komitetas irgi, aišku, čia yra už tai atsakingas, bet mes turime pasidalinti to, tomis kompetencijomis. Taigi mes turime ieškoti, kuo galima geresnio sprendimo ir mes negalime taikstyti su tuo, kad yra išnaudojami žmonės, žmonės, kurie yra ištisus mėnesius atskiriami nuo šeimos, kad būtų aiškios numatytos taisyklės dėl kabotažo, kad būtų numatytas 48 valandų laiko apribojimas, tai yra akivaizdu. Ir taip pat, kad komandiravimo direktyvos nuostatos galiotų, kad mes galėtumėme sukurti kur kas geresnės darbo sąlygas, nes juk kalbame apie pačią, patį turtingiausią pasaulio regioną. Ar mes galime, negalime numatyti 48 valandų apribojimo, kalbant apie tarptautinį transportą. Tai kokie jau mes esame neturtingi, mes nemanome, kad turime priemonių ir galimybių e, gyvendinti tas taisyklės. Dėkoju. Ponas Kombačiavas. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми... Е... Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo pokšto. Po Jei vairuotojai kas tris savaitės turi grįžti namo, tai kodėl nesusitarti dėl tokių pačių taisyklių taikomų mūsų asistentams? Parlamentarų asistentai irgi turėtų grįžti pas šeimą ir draugus kas tris savaitės. Bet dabar pereisiu prie šios temos. Aš esu atsakingas už pranešimą skirtą autobusams Ir kaip SND frakcijos narys galiu pasakyti, kad komisija nori, jog ten kabotažas būtų leidžiamas, kad būtų taikomos visiškai liberalios taisyklės. Todėl mano klausimas yra paprastas. Kodėl mes prieštaraujame sunkvežimių ir vilkikų liberalizavimui, bet pasisakome už autobusų liberalizavimą? kodėl, jei kalbame apie vilkikus, kabotažas yra labai blogas, o jeigu kalbame apie autobusus, tai yra tinkama. Aš manau, taip yra todėl, kad vilkikų įmonės yra daugiausia iš centrinės ir rytų Europos. Būtent todėl kabotažas turi būti draudžiamas, o jeigu kalbame apie autobusus, tai dažniausiai jie yra iš vakarų Europos, vadinasi, kabotažas ir toliau gali būti tęsiamas. Koks yra šio pasiūlymo tikslas? Tikslas yra toks, kad rytų ir centrinės Europos įmonės bankrutuotų o jeigu ne, tai jos turėtų persiregistruoti vakarų Europoje. Tai reiškia, kad socialinės apsaugos įmokos pateks į vakarų Europos fondus, o ne į rytų Europos fondus. Aš galiu tik tai pasveikinti jūs su tokiu solidarumu, bet ar tai yra solidarumas ar gopšumas. Dėkoju. Dėkoju. Panas Koch. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešė norėtų, kad patikros kelyje būtų efektyvesnės. Kolegos, nepamirškime svarbiausio aspekto šiame lekspecialis. Reikia tokių taisyklių, kurios bus tinkamai taikomos ir kurias bus galima patikrinti. Antra, mums reikia sąžiningos konkurencijos sektoriuje. To neturėsime, jeigu primėsime naštą sąžiningams įmonėms. Jei kalbame apie kapotažą, tai būtų tiesioginė konkurencija su nacionalinėmis įmonėmis. O komandiravimo direktyva turi būti taikoma nuo pirmosios dienos. norėčiau paprašyti pranešėjos rasti kompromisą dėl komandiravimo. Svarbu, kad taisyklės būtų iš karto taikomos, ne po dviejų savaičių ar iš vis netaikomos. Turime ieškoti tinkamos pusiausvyros. privalome užtikrinti daugumos pritarimą. Aš manau, mes turėtume pakeisti komisijos siūlomus skaičius. Ir kalbama apie tai, kad po 9 ar 10 dienų tai turėtų būti pusdienis. Ir bendras vairavimo bei polisio laikotarpis turi būti apskaičiamas, taigi aš noriu kompromiso. Dėkuoju dabar ponas Artuk. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Koch, kuris tikrai dėjo visas pastangas, kad būtų rastas kompromisas. Ankstesni kalbėtojai tik vardėjo, kas yra nepriimtina. Kalbėdami apie komandiravimą, kolegos, turime būti sąžiningi. Šiandieną Europos keliuose susikloščiusi situacija yra būtent tokia, kadangi dabartiniai teisės aktai, kurie dabar galioja, yra labai silpni ir pramonė pasinaudoja esamomis teisinėmis spragomis. Mes neturime dabar tinkamų stovėjimo aikštelių, o tai reiškia, kad vairuotojai turi savaičių savaitėmis važiuoti. Komisija dabar iš dalies siekia viską legalizuoti, ji nenori kištis į valstybių narių reikalus. Jis tengiasi išlaikyti status quo ir aš manau, kad tai yra neteisinga. Mes susidurėme su problema, kadangi taikymo galimybės yra nevienodos ir nelygios. Tarkime, situacija Vokietijoje, Belgijoje yra vienokia. Dėl daugumos pozicijos mano frakcija tarptautinis transportas neturėtų patekti į komandiravimo direktyvą. Aš pasistengsiu pagrysti tokią nuomonę. Koks yra prisirišimas prie vienos šalies, jeigu sunkvežimis 365 dienas praleidžia Europoje ir net dėl techninių patikrų negrįžta į savo valstybę, nes yra įvairių techninių padalinių, kurie gali patikrinti sunkvežimį kažkur Europoje. Dabar grįžtu prie kompromiso. Turime rasti auksinį viduriuką. Norėdami tai padaryti, privalome suvokti, kokios yra realios problemos ir jas išspręsti. Nebeturime laiko, dėkoju. Ponas Telička. Aš esu tikras, kad taikysite dviejų minučių laiką. Jeigu taikytumėte dviejų minučių laiką ir savo, tai nebūtų problemų dėl šios temos. Kai kurios kraštutinės pozicijos turės rimtų pasiekmių ne vien tik tai transporto sektoriuje. Pirmininkė, ar jūs skiriate man dėmesio, ar aš nuobodžiai kalbu? Aš maniau, kad mes kalbame jautrė tema ir kad yra užtikrinamas abipusės pasitikėjimas. Žinote, aš esu moteris, aš galiu vienu metu du dalykus daryti. Taip, labai linksma, bet jūs manęs nesiklausėte, pirmininkė. Aš sakiau, kad reikėtų dviejų minučių laiką taikyti nuo pat pradžių ir taikyti jį taip pat ir savo. Taigi, pasiekmes. Mes čia nekalbame apie konkurenciją tarp komiteto ir socialinių teisų nesilaikymą. Jeigu mes taikytume užimtumo komiteto požiūrį, tai turėtų labai liūdnų pasiekmių transporto sektoriui. Transporto įmonės tarnauja mūsų bendrai pramoniai, užtikrina paslaugas mums. Tad ar kas nors pamastė apie pasiekmes? Tokia pirmoji pastaba. Antra grįžkime prie šaknų, kokia problema buvo nustatyta. Tai buvo kabotažas. Kabotažas greuna rinką ir aš visiškai tam pritariu. Taip, kai kurių įmonių elgesys ir aš čia neskiriu, ar tai yra mažos ar didelės įmonės, rytų ar vakarų įmonės. Mes neturėtume dalyti visos Europos bet turiu pripažinti, kad kabotažas yra visų problemų priežastis. Netarptautinis e, transportas yra problema. Tai jeigu įtrauksime tranzitą ir tarptautinį transportą, tai bus tik tai pradžia. Tada turėsime atsisukti į kitus sektorius ir galiausiai vidaus rinka bus sugriauta. Taigi turime būti labai griežti ir teisingi, kai kalbame apie kabotažą, pašto dėžučių įmonės ir visą tai, kas greuna konkurenciją ir vidaus rinką. Pamastykite apie pasiekmes, kurias atneša kai kurie pasiūlymai. Mes būsime už tai atsakingi. O rezultatus pamatysime labai greitai. Dėkoju. Dėkoju ponui Teličkai. Taip aš pratęsiu kolegos pasisakymus. Iš tiesų, įmonėms gali būti didžiulės pasiekmes tiek vyrams, tiek moteriams. Todėl labai svarbu pakalbėti apie tai, kad europiečiai nenukentėtų nuo tos laukinės konkurencijos. Ar jūs, pirmininkė, kalbėjote apie tą Europos solidarumą? šitų komandiruotų vairuotojų klausimas e, tikrai negalima, negali mūsų kažko išskirti. Mes kalbame ne tik apie transportą, bet ir apie visus sektorius. O transporto sektoriuje yra įkeliami tiek orumo, tiek užimtumo, tiek paslaugos reikalavimai. Prancūzijoje turime konkrečių pavyzdžių, pavyzdžiui, Air France. Ir e, mūsų pasiūlymą eina tą kryptimi, bet teisingas darbas, teisingas uždarbis ir kitos teisės turi būti taikomos ir transporto sektoriumi. Trečias pastebėjimas - tartautinis transportas. Uh, ir e, reikalavimo taikymas nuo pat pirmosios e, dienos, reglamentuojant kabotažą ir plečiant kontrolės, ypač kelyje, yra tokia priemonė, kuri nebūtinai yra teis e, bloga. Todėl tikiuosi, kad ta nuomonė bus palaikyta. Dėkoju, dabar kreipiuosi į komisiją, ponė Ležuo. Žodis jums. Dėkoju pirmininkė, tai yra viena iš sudėtingiausių temų ir labai jautri valstybėms narėms, nes yra minimalaus atlyginimo taikymo taisyklės tarptautiniam transportui. Taip mes turime taikyti ir specifines leks specialis nuostatas transportui. Ir noriu šiek tiek grįžti prie komisijos pradinio pasiūlymo. Kabotažas ir tranzitai skirtingi dalykai. Dėl kabotažo komisija mane, kad nuo pat pirmosios operacijos turi būti taikyti specialios taisyklės. Tuo tarpu tranzito atveju nėra taip vadinamos operacijos. Uh, Dėl to tranzitui taisyklės ir netaikomos. Tuo tarpu, kai atsiranda tartutinis transportas, jau čia situacija sudėtingesnė. Priminsiu, kokia komisijos principinė nuostata. Mes nemanome ir negalime palaikyti kompromiso, kuriuo nebūtų taikomos tarptautiniam transportui komandiravimo taisyklės. Tai jokių būdų nebus prielaidą ir kompasui pasiekti su valstybėmis narėmis. Priešingai, ieškome subalansuoto požiūrio, manome, kad neturėtų būti taikomos komandiruojamiems vairuotojams minimalaus atlyginimo taisyklės. Konkurencijos iškreipimas čia yra nedidelis palyginus su administracinė potencialia našta. Mes kalbame apie tris dienas, po kurių turėtų būti taikomas minimalos atlyginimo reikalavimas. Šiandien galiu patvirtinti, kad mes norime, kad būtų diskutuojama dėl komisijos pasiūlymo, o kol kas negalime palaikyti nuostatos, kuomet tarptautiniam transportui e, komandiravimo taisyklės nebūtų taikomos. Mes taip pat nepritarame, kad administracinių reikalavimų sąrašas turėtų būti atviras ir paliktas pildyti valstybėms narėjams, nes šiandieną matome, kad valstybės taikomus, taiko tam tikras taisyklės, kitos taiko visai kitokias, skiria savo deleguotus asmenis, taigi manome, koks nevienodas yra požiūris į šitos administracinius reikalavimus. Tokie būtų komisijos pagrindiniai pastebėjimai. Ačiū ponui Ležuo. Pranešėja, ponia Kylonen, jums žodis išvadoms. Dėkoju, ponios ir ponai. Man tikrai nekeli nuostabos mintis, kad e, klausimai yra sudėtingi. Tik tai susidaro įspūdis, kad jeigu mes pajudinsime pirštą, tai visi nukentės, o planeta bus sus, susprogdinta. O priešingą atveju geriau nieko nejudinti ir viskas bus dar sudėtingiau. Taigi nieko nepaisydami mes tęsime darbą kartu su mūsų komanda, su šešėliniais pranešėjais ir ieškosime sprendimų. kurie mus, taip sakant, vienodai paliks nelaimingus, bet gyvus Ačiū ponė Kilonen, tikrai linksmai ir pozityviai apibendrinote ir tikrai tikiuosi, kad kalbėjote ne tik apie save, bet ir apie visus. Balsavimas numatytas birželio 4, 4 val. vakare, po pietų. Dabar tęsime, dabar nagrinėsime kabotažo klausimus ir žodis pranešėjai Izmailiui Ertugui. Žodis jums. Ačiū, mėly kolegos. Jūs tikriausiai žinote, kad e, dėl mūsų kolegos mirties man teko perimti e, pranešėjo nagrinėjimą klausimą, bet aš pasistengiau tiesiog e, nenutolti nuo jo pagrindinės linijos. Rytoj numatytas paskutinis šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ir aš pats ten mm, dalyvausiu kaip pranešėjas ir bandysime perbėgti visą tekstą. O kol kas dėkoju visiems kolegoms, kurie tikrai nuoširdžiai dirbo. Tai buvo labai naudinga. O dabar tiems, kurie nedirbo, pristatysiu, apie ką mes čia nagrinėjame. EKR yra vienintelė frakcija, kuri laikosi konkrečios, aiškios pozicijos, ypač dėl pritaikymo. Mes peržvelgėme su šešėliniais visus pakeitimus ir beveik dėl visko susitarėme. Ypač trečiojo posėdžio metu aptarėme e, fiktyvių įmonių problemą ir būdus kovoti su jomis. Ir vėlesniuose posėdžiuose kalbėjome apie keturis prieigos prie rinkos kriterijus. Sekretariatas ypač mums čia padėjo rasti sprendimus. Ir jau paskutinis posėdis, kaip jau sakiau, bus rytoj ir čia kalbėsime jau apie kabotažą o taip pat ir apie atsakomybę. Trumpai pristatysiu kompromisus. Taikymas ir kontrolė. Informacija skirta kontrolės tarnyboms turėtų būti prieinama realiu metu. Reikėtų taip pat suvienodinti ir nacionalinės duomenų bazės ir norime, kad ta prieiga prie domenų bazių būtų išplėsta, o kontrolę atliekantis asmenys turėtų viską vykdyti realiu metu. Reikia pagerinti kontrolių sąlygas bei prielaidas ir čia mes numatome gerokai trumpesnius terminus, kai valstybė narė, pavyzdžiui, pateikia kitai valstybei prašymą, tai tas to prašymo nagrinėjimas turėtų užtrukti ne 10 dienų, kaip siūlo komisija, bet 5 dienas. O kai kita valstybė, pažiūrėjau, atsisako bendradarbiauti, tai mes norime komisijai palikti galimybę šiai valstybei nariai pradėti pažeidimo procedūrą. Viską formuluojame tokiais žodžiais. May take necessary measures. Kontrolės žinybų bendradarbiavimas irgi bandomas reglamentuoti. Yra sprendžiami ir skaitmenizavimo aspektai. vaštarašiai, tachografai, išmanus tachografai. Kai kurie aspektai tapo privalomi. Tas e, išmanus tachografas yra privalomas tartutiniam transportui ir privalomas visoms valstybėms narėms. Net e, duomenis privalu pateikti net nepradėjus uh, pervežimo, pačioje pradžioje, taip sakant. Fiktyvios įmonės. Dokumentas dėl kabotažo ir komandiravimo turėtų būti patikrinamas būstinėje. Taip pat reikia numatyti ir elektroninio patikrinimo galimybę. Lygiai taip pat reikėtų palikti galimybę kontroliuoti ir kitus dokumentus. Patikrinimai turi vykti vietoje ir taip pat registracijos šalyje. Reikia numatyti ir saugių stovėjimo aikštelių tam tikrą skaičių, nes pagal EPP ir AKR frakcijas jos pasisakė už, pavyzdžiui, galimybę nuomoti tam tikras stovėjimo aikštelių vietas. Kai pažeidžiamos kabotažo taisyklės, galime pradėti pažeidimo procedūras. komercinės transporto priemonės ir prieiga prie rinkos. Neįspręsti dalykai. Čia turime du sprendimo galimų, galimybės ir aš siūlau jas. Arba visas, įtraukiam visas transporto priemonės, kurios nesiekia pusketvirtos tonos, arba Tiesiog renkamės tik tai tas transporto priemonės nuo 2,4 iki 3,5 tonų svorio. Komisijagi siūlo įtraukti visas transporto priemonės iki pusketvirtos tonos. Taigi tokios opcijos ir tikiuosi, kad mes galėsime pasirinkti. Aišku, aš atvirai vertinu ir kitų frakcijų pasiūlymus. Jeigu joms tinka tas kompromisas 2,4, 3,5, o aš tai irgi pasirinkčiau šį variantą. Nors žalieji net pasisako už griežtesnį pasiūlymą. O dėl lengvasvorių komercinių transporto priemonių, čia turim kovoti su socialiniu dempingu. Mes ir suformulavome kompromisą. Bet čia taisyklės sakomos tik tai tarptautiniam transportui, o ne kam kitam. Komisija iki 24 gruodžio 31 turi parengti ataskaitą, kuri apžvelgtų Europos e, kelius, e, bendrą situaciją, kokios transporto priemonės, kokios e, kategorijos tipai, nes nelabai žinome, kokie yra transporto srautai ir negalime siūlyti adekvačių priemonių. Mums reikia statistinių duomenų ir tik tai jų turėdami galėsime pagaliau apsispręsti. O dabar dėl priegos kriterijų. Tai yra sąlyga turėti būstinę vienoje es šalyje, finansiniai reikalavimai. O taip pat e, specialistų kompetencija yra tie kriterijai, kurie bus taikomi ir komerciniams lengvosiams transporto priemonėms. Pagaliau mišrios transporto priemonės, kurios e, nesiekia 3,5 tonų. Tai mes komisijos siūlymą interpretuojame taip, jog MVI gali susidurti su per didelėmis kliūtimis ir dėl to pasirinkome kitą variantą. Pirmajam sunkvežimiui mes galime numatyti atitinkamą, sakykime, kažkokią vienkartinę dalį, bet paskiau jinai turėtų mažėti kitiems sunkvežimiams. Ir lengvosiams komerciniams transporto priemonėms e, suma turėtų būti dar mažesnė. Kabotažas pagaliau. Problematinis dalykas. Mano komanda parengė kompromisus, dėl jų tarsimės rytoj, o mano siūlymas toks kabotažas turėtų būti leidžiamas valstybėje dvi paras, 48 valandas, įskaičiuojant mm, taip pat ir polisio laikos. Taip pat turėtų būti ir e, tas laikotarpis, kuomet e, nei vairuotojas, nei krovinys apskritai nejudėtų valstybėje narėje ir kabotažas e, taip pat yra įmanomas tik tai iš tos šalies, kur jie yra įsisteigusi būstinė, arba jisai vyksta atgalinę kryptimį į tą įsisteigimo valstybę. Vairuotojas bei krovinys taip pat neprivalo grįžti į kilmės šalį ir komandiravimo direktyva taikoma tik tai pirmam kabotažui. Man bei mūsų frakcijai tai ir yra raudonoji linija. Nes kabotažui tikrai negalime numatyti išimčių. Yra ir kitų neišnagrinėtų klausimų. Darbo agentūra, skolos, pažeidimai ar reikia taikyti baudas įmonėms, kurios pasisamdo kitą subrangovą, kuris nesilaiko taisyklių, ar reikia tuomet renkti juodai sąrašą, kaip tokie egzistuoja, sakykime, oro vežėjams. Apie tai dar mes diskutuosime. Taigi tiek trumpai ir dar pabaigai vienas pastebėjimas. kai buvo rengiami pirmieji teisės aktai, kabotažas buvo traktuojamas kaip nacionalinis pervežimas. Ir tada buvo numatyta išimtis, kad mm, sunkvežimiai nevažinėtų be krovinio kartą per septynerias dienas. Ir šita išimtis buvo iškreipta Galima sakyti, jinai pavirto taisyklę, o mes jai dabar nebegalime pritarti. Aš pasakau už kompromisą, tačiau nepamirškite, kad kabotažas yra nacionalinis pervežimas, o ne tarptautinis. Dėkoju, ponė Ertug. Pradėsime diskusijas. Pone Liukaševska pirmoji pasakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti Izmailiui ir visiems kolegoms, su kuriais mes bendradarbiaujame šiuo klausimu. Kaip buvo pasakyta, pasiekėme kompromiso daugeliu klausimų ir man atrodo, kad taip yra dėl to, kad mes suprantame vienodai apibrieštis. Ir visi suprantame tuos argumentus, kurie yra išsakomi kitų. Ir aš tikiuosi, kad keliausime tuo pačiu keliu iki pat darbo pabaigos. Ir aš nekartosiu to, kas buvo pasakyta ir dėl ko mes sutarėme, apie tai kalbėjo jau pranešėjas, pavyzdžiui, dėl išmaniųjų tachografų, kitų klausimų, kurie buvo įvardinti, mes viską darysime, kad išvengtumėme skirtumų ir pažeidimų. Tik turiu vieną abejonę dėl stovėjimo aikštelių. Gyvename šio laikinėme pasaulyje ir ne visa bendrovė turi savas transporto priemonės. E, ne visos bendrovės turi savas transporto priemonės, kai kurios nuomojasi ir e, nuomojamos yra stovėjimo aikštelės, tai aš nežinau, ar tikrai yra būtina uh, reikalauti, kad visi turėtų, visos įmonės turėtų savo stovėjimo aikšteles. Taigi, na, manau, pasieksime čia šiokio tokio kompromiso ir norėčiau grįžti dar prie kabotažo klausimų. Mes gavome kompromisinių pakeitimų, kompromisinius pakeitimus prieš pat posėdžio pradžią. Neturėjau laiko su jais susipažinti tinkamai. Tačiau, kalbant apie atskirų valstybių narių atsakomybę, nesažininga konkurencija. Tai nesažininga konkurencija buvo jau minėta ne kartą. Buvo pasakyta, kad jeigu kabotažas bus įtrauktas į darbuotojų komandiravimo teisės aktus, tuomet būtų galima išvengti bet kokio socialinio dempingo. Ir atrodytų, čia šiuose diskusijose, kad dauguma mūsų manome, kad kabotažas turėtų, patekiai, pa, kabotažas turėtų būti įtrauktas į komandiruojamų darbuotojų direktyvą nuo pat pirmos dienos. Ir iš tikrųjų tai reiškia, kad pradedant pirmąją dieną būtų laikomasi taisyklių dėl visiškai sąžiningos konkurencijos. Ir aš neman, nesuprantu, kodėl mes turime riboti kabotažo veiklą dviejų, tik tai dviejų dienų laikotarpiu, nes jeigu čia tik tai būtent siekėme tos sąžininkos konkurencijos, to nereiktų daryti ir reiktų, aišku, užtikrinti, kuo galima vienodesnius atlyginimus vairuotojams, tačiau mes nenorime nužudyti konkurencijos ir jeigu taip, tai kam reikalingas dviejų dienų apribojimas, jeigu toks apribojimas bus pritaikytas, tai reikš, kad mes uh, neįtraukėme tų, kurie dirba veiksmingiau ir man atrodo, kad nereiktų su tuo takstytis. Galiausiai, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Artugui ir aš tikiuosi, kad rytoj mes sugebėsime pasiekti visus tenkinančio kompromiso. Manau, kad dauguma mūsų suprantame, kodėl yra būtina įtraukti kabotažą nuo pat pirmos dienos į darbuotojų komandiravimo direktyvą bet nereiktų čia dviejų dienų laikotarpio apribojimo numatyti. Galbūt kažkoks apribojimas reikalingas, tačiau neturėtų jis būti dviejų dienų. Dėkuoju, panas Lotovskis dabar. Tris minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Keli mano pastebėjimai. Žinoma, aš labai norėčiau padėkoti pranešėjai už labai efektyvų darbą veiksmingą darbą, už tai, kad jis puikiai organizavo mūsų susitikimus ir posėdžius. Lengvi, lengvieji klausimai, pažiūrėjau, skaitmenimas ir panašiai, visą tai jau mes esame išsamei aptarę, tačiau yra šiek tiek ir neiškių dalykų ir klaustukų. Ir aš labiausiai bijau dėl to, kad bus nustatomos sąlygos gerai veikiančioms transporto paslaugoms ir tai labai paveiks tų paslaugų kainas, kaštus, tuos kaštus, kuriuos pirmiausia turės padengti mažos vidinės įmonės ir galiausiai tos, kurios naudoja lengvas svorės komercinės priemonės, kurios sveria nedaugiau nei 3,5 tonos. Kabotažas yra geras dalykas, ne tik kalbant apie aplinkosaugą, bet taip pat ir kalbant apie kainas bei e, transporto paslaugų prieinamumą. Mes turime raginti kabotažo paslaugų naudojimą ir nekurti papildomų kliūčių ar numatyti apribojimų. Kitose transporto rūšyse kabotažas nesusilaukia tiek daug neigiamo dėmesio ir aš nesuprantu, kodėl taip yra kelių transporto sektoriuje. Mes turime kovoti su bet kokiu piknaudžiavimų rinkoje, tačiau aš nenorėčiau, kad mes bandytumėme išstumti smulkės vidinės įmonės iš rinkos. Joms bus labai sunku prisitaikyti prie tokių ribojančių nuostatų. Dėkoju, kad kalbėjote tiek laiko, kiek jums buvo numatyta. Toliau, ponas Telička. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad kol kas darbas vyko gan sklandžiai, veiksmingai dirbo pranešėjas ir jo komanda. Ir turiu pasakyti, dėja neturiu, negaliu to paties pasakyti, nors suprantu, kad yra tam tikrų sunkumų siekiant e, kompromiso ir kai gaunami kompromisiniai pakeitimai likus nedaug laiko iki posėdžio, tai kelia šiokių tokių problemų, bet aš suprantu, kad klausimai yra labai sudėtingi. Ir man, pavyzdžiui, sudėtinga štai kas. Išklausiau Izmailio Ertugo, kitų, kurie kalbėjo apie komandiravimą, bet mes negalime atskirai tų klausimų svarstyti. Ir kai kurios išsakytos pozicijos apie komandiravimą ir tai, kas dabar atsispindi kabotažo kompromisiniuose pakeitimuose, aiškiai parodo, kad atsidurime tokioje aplinkoje, kur bus labai sudėtinga susitarti. Ir dėl to reikalingos racionalios sąlygos ir rinkos veikėjams ir socialinių paslaugų prasme. Aš prisimenu, kai Izmailis ir ponas Koch minėjo, kad jis vertina tai, kad siekiama kompromiso, bet po kelių minučių jisai pasakė, kad e, mūsų frakcijai tai yra tos nuostatos, dėl kurių nesidėrėsime. Tai rodo, kad rezultato štai kokio ir galime tikėtis rytoj. Dabar dėl paties kabotažo. Aš anksčiau minėjau, kad kabotažas yra problematiškas rytis ir aš manau, kad e, turime siekti sprendimo ir bandyti racionaliai susitvarkyti su tranzitu, tranzito klausimu tarptinėme transport, tran, tarptautinio transporto sektorėje. Ir aš peržiūrėjau tos kompromisus ir aš tikrai nematau kaip tekste bandoma sisteminį kabotažą apriboti. Aš, pažiūrėjau, neradau tokių nuostatų. Gal reiks dar kartą perskaityti. Toliau. Jeigu kabotažas bus leidžiamas tik tai primančioje valstybėje narėje, tai kaip tada mes išvengsime tų pustuščių sunkvežimių, mes tikrai negalime tikėtis, kad visos rinkos yra vienodos. Ir pavyzdžiui, jeigu tarptautinis transportas iš periferinio regiono vykdomas į kitą Europos vietą, tai paprastai nebus sugražinamas tarptautinis transportas ir nebus tos uh, teikiamos grįžtamosios paslaugos. Taigi, turint omenyje visus argumentus ir aplinkosauginius ir panašiai, mes tiek turime pristaikyti prie realybės arba priešingą atveju einame skirtingais keliais. Ir man atrodo, kad reikia spręsti realias problemas ir atsisakyti tų, to politinio protekcionizmo. Ir aš tikiuosi, kad rytoj mums pavyks tą padaryti. Taigi dėkoju už atliktą darbą, nes du, trys neišspręsti yra klausimai bet tikiuosi, kad pavyks mums juos išspręsti ir rytoj iškelsiu dar ir kitus klausimus. Ačiū, ponė Telička. Dabar aš pasisakysiu. Dėl kabotažo, mėly kolegos, mielas Izmaili, Izmaili. Aš pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad Izmailis atliko puikų darbą kaip pranešėjas. Tu tikrai perėmė šį klausimą labai esant sudėtingoms sąlygoms, kurias mes visi žinome ir iš karto tu perėmėjai tą klausimą ir įsijautėjai jį ir šešėliniai pranešėjai, sekretariatas. Visi darėme tai, kad iki vasaros tas klausimas patektų į plenarinį posėdį. Ir matau, kad yra bandymų atsisakyti visiškai kapotažo. Ir Teisingumo teismas nesiniai priėmė sprendimą Danijos atžvilgių ir politiko, kabotažo politikos Danijoje atžvilgių ir buvo pasakyta, kad reikia patikslinti galiojančius teisės aktus šioje srityje. Patikslinti tai nereiškia atsisakyti, panaikinti. Taigi, jeigu kalbame apie kabotažo paslaugų ribojimą, e, siekiant kompromiso, rytoj, kaip žinia, bus paskutinis susitikimas, šešėlinių pranešėjų, tai aš norėčiau priminti, kas įvyko prieš e, tris savaitės užimtumo komitete. Kavotažo paslaugų ribojamas 48 valandų laikotarpiu. Čia užimtumo komitetas nusintė mums labai aišku signalą ir labai griežtą signalą. Kabotažo paslaugų liberalizavimas nebus primtiniausias sprendimas. Ir tie klajojantis uh, vairuotojai, kuriuos matome savo keliuose, esant, kurie dirba labai sudėtingomis ekonominėmis socialinėmis sąlygomis, yra ir nelaimingų atsitikimų keliuose. Taigi reikalinga čia politinė drąsa, kad būtų priimtas panašus sprendimas. Ir labai svarbu pritaikyti socialinius teisės aktus kelių transporto srityje, kalbant ir apie lengvasvorės transporto priemonės. Niekas šiame komitete matyt nenuneiktų to fakto, kad tokių transporto priemonių yra vis daugiau ir vis daugiau yra pervežama krovinių tokiomis transporto priemonėmis. Taigi, mėly kolegos, norėčiau priminti, kad čia turime išlikti labai budrus ir mes negalime palikti spragų, turi būti taikomos keturios tos esminės nuostatos visų transporto priemonių atžvilgių, įskaitant ir lengvas svorės transporto priemonės. Ir aš jau sakiau ir dar kartą pakartosiu, kad turime nusiųsti aišku signalą dėl socialinio dempingo. Nėra jokių kitų būdų tą padaryti, kaip kad pas, pasitelkti europinius žandarus. Tai yra ta agentūra, kurią mes bandome įsteigti, kelių transporto agentūra. Ir ji galėtų pasirūpinti teisės aktų taikymu Nes kai priimame tuos gražius įstatymus, dėje jie nėra pritaikomi. Ir dabar nelaikas sakyti, kad e, turime patikėti tai tą darbą valstybėms narėms. Mes matėme jau ne kartą, kaip viskas vyksta tokiais atvejais. Tai aš manau, kad reikia mums Europinės agentūros. Dėkoju, Izmaili. Tikiuosi, kad atsižvelgsi į šią nuomonę. Pone Kilionen dabar pasisakys. mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Izmailiui ir jo komandai. Nebuvo lengva dirbti. Ir noriu padėkoti Jansu Nilsenui, kuris ten kažkur danguje, kuris irgi atliko puikų pamatinį darbą. Ir tai yra dar svarbesnis klausimas nei daugelis kitų, bent jau man. Nes tai yra paveldo klausimas. Aš manau, kad mums pavyko neblogai bendradarbiauti, rengiant šios tris svarbius klausimus - kabotažas, vairuotojų vairavimo ir polsio laikas ir darbuotojų komandiravimas. Norėčiau padėkoti transporto komiteto darbuotojams, nes tikrai jie su mumis bendradarbiavo labai puikiai ir paprastai mes pamirštame jums padėkoti. Taigi mes ir toliau tęsėme darbą, rengdami kompromisinius pakeitimus ir man atrodo, kad yra ypatingai svarbu, kad galiausiai mes surastumėme sprendimą kad būtų išmaniai dalyjamas informacija, kad mes tikrai galėtumėme priversti valstybės narės bendradarbiauti tarpusavyje, kad jos dalintųsi informacija, kuri yra reikalinga, pavyzdžiui, kai yra vykdomi patikrinimai keliuose, kai patikrinamos yra bendrovės taip pat. Ir aš labai nuliūdau, kai tas procesas vyko, kai supratau, kad mes gyvename skaitmeninėje eroje Europoje, švenčiame, seminarus rengiame, kalbame apie tai, kaip suskaitmeninta pas mus viskas yra, o realiai tai netiesa. Mes vis dar labai toli nuo to. Visoje Europos Sąjungoje kol kas dar tų sprendimų neturime, neturime dalymosi platformos, nėra dalyjamasi tokia informacija, kuri yra būtinai reikalinga įgyvendinant e, galiojančius teisės aktus. Taigi, aš tikiuosi, kad mes surasime sprendimą rytoj dėl atsakomybės, taip pat atsakomybės grandinės. Nėra lengva tą padaryti, bet tai yra irgi labai svarbu. Ir taip pat siūliau tą mintį, kad turėtų būti sukurta pasitikėjimo platforma, ne juodasis sąrašas, kaip buvo siūlyta, nes manau būtų kur kas geriau, jeigu būtų nušviečiami tie, kurie puikiai dirba, kad tokiu būdu mes surastumėme būdą akcentuoti gerus veikėjus, tuos, kurie laikosi teisės aktų, kad jie ir toliau tą darytų, kad rodytų pavyzdį ir tokiu būdu mes pakeistumėme tą konkurencijos padėtį, nes kalbėtumėme apie tokių įmonių reputaciją ES kelių transporto sektoriuje. Taigi, aš manau, kad svarbiausias klausimas mums yra visgi tos fiktyvios įmonės ir džiaugiuosi, kad mes jau beveik pasiekėme sprendimo, nes tai yra visos tos sąžininkos konkurencijos dalis visame kelių transporto sektoriuje. Ir aš manau, kad mes apie tai tiek daug nekalbėjome. Taigi džiaugiuosi, kad dabar bent jau pradėjome renkti tuos teisės aktus. Dėkoju, ponė Kilionen, ponas Koch. Ja, danke schön, Ismail, für deine sehr, sehr gute Arbeit. Dėkoju, Ismail, už puikų darbą. Mes norime sąžiningos konkurencijos sąlygų. Tai galėsime užtikrinti tik tuo atveju, jeigu išspręsime kabotažo problemas. 48 valandų klausimas, jei jį išspręstume, kartu su tuo pauzės laikotarpio, tai e, tikrai išsklaidytų daug problemų, kurias aš žiūriu. Dėl taikymos ryties išplėtimo ir 2,8 ar 2,4 tonų transporto priemonių, mažų ir vidutinių įmonių, lempųjų komercinių transporto priemonių. Svarbu, kad būtų taikomas tokios pačios sąlygos kaip ir kolegoms, kurie vairuoja 3,5 tonų transporto priemonės. Mes privalome sustiprinti taisyklės, kadangi tos įmonės, kurios yra fiktyviai kažkur įsisteigusios, sukelia tikrai nesažininką konkurenciją. Dėl penkto straipsnio pakeitimų. Mūsų manimu, veiklos vykdytojas turi atlikti svarbią veiklos dalį toje šalyje, kur yra dukterinė įmonė. Manau, kad mes turime labai aiškiai nurodyti, kokie yra subsidirumo kriterijai. Dėkoju. O dabar Europos komisija. Dėl prieigos, aš pritariu ponui Artuk dėl pašto dėžučių įmonių. Man susidaro įspūdis, kad yra einama teisinga kryptimi. Dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių, kaip suprantu, egzistuoja dvi alternatyvos komisijos pasiūlymas, pagal kurį būtų taikomos šios profesijos taisyklės. Bet mes taikytume tik tai dvi iš keturių sąlygų šioms transporto priemonėms. Jeigu būtų taikomas visos keturios priemonės, įskaitant ir licenciją sąjungos, tai geriau būtų rinktis jūsų minėtą antrąją alternatyvą. Tai yra galimybė užsiimti profesiją tiems, kurie dirba tarptautinio transporto srityje. Ir kaip jūs siūlėte, tai turėtų būti 2,4 tonų lengvėjai komerciniai automobiliai. Toliau. Mes jau po pono Nilson nuomonės pranešimo esame išreiškę savo poziciją ir jų sudėję vertiname kritiškai. Aš prisimenu komisijos pasiūlymą, jokio liberalizavimo, bet ir jokio pribojimų. Mes siūlome naujas taisyklės kabotažui, neribota veikla per penkias dienas, jums gal tai atrodo per daug, bet e, mūsų manimo 48 valandos nėra pakankamas laikas tai būtų apribojimas lyginant su dabartiniais teisės aktais. O kaip jau sakiau, mes negalime pritarti tokioms kabotažo taisyklėms, kurios numato 48 valandas. Negana to, negalime pritarti ir tokiai taisykliai, kuri apribotų kabotažą tais atvejais, kai automobilis grįžta iš įsisteigimo vietos. Kova su nomadiniu vairavimu, aišku, yra vienas iš mūsų tikslų ir panas Vande Kamp kalba apie tai savo pranešime. Bet svarbu, kad veiklos vykdytojas galėtų imtis kabotažo ne vien tik tai, kai važiuoja atgal. Dėl pauzės laikotarpio tai buvo dalis komisijos pasiūlymo, bet apie tai diskutuojama ir taryboje. Siekiama kovoti su sisteminiu kabotažu. Labai daug yra diskutuojama apie pauzės laikotarpio trukmę. Jei tai yra 3 ar 4 dienos, tai greičiausiai bus priimtina, bet jeigu tos laikotarpis yra 10 dienų, tai aš sakyčiau, kad tai yra dar vienas apribojimas ir mes jam pritarti negalėtume. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Liešo. E, primenu, kad balsuosime birželio 4 dieną 16 valandą. Birželio 4 dieną 4 valandą. Dabar periname prie paskutinio pranešimo. Pone Artug, dar kažką norėjote pasakyti? Dėkoju. Kalbėsiu trumpai. Iškilo dar keli klausimai. Pavelas kalbėjo apie sisteminį ribojimą. Kabotažas nėra ribojamas. Neteisinga būtų taip sakyti kabotažas nėra sistemiškai ribojamas. Mes tiesiog norime, kad neteisėtas kabotažas, nesažiningas kabotažas būtų apribotas. Svarbu, kad kabotažas būtų pagristas teisingai, kaip ir turėjo būti nuo pat pradžių. Dėl darbuotojų komandiravimo Taip. Labai daug žmonių pasisakė už tai, kad komentavimo taisyklės turi galioti nuo pirmos kapotažo dienos. Būtent todėl mes ir nebediskutavome apie tai. Noriu paprašyti dar vieno dalyko. Jeigu bus numatyta 48 valandų riba, tai tada operacijų skaičius turi būti neribotas. Per 48 valandas turėtų būti galima atlikti kiek tik tai nori kabotažo operacijų. O neribotos transporto operacijos irgi turėtų būti neribotos. yra ECMR pranešimas, kuris nurodo, kur jūs pradėjote kelionę, vyksta trans, tarptautinė transporto kelionė nuo taško A į tašką B. B taške yra pakraunama ir tada prasideda 48 valandų kelionė. Tai yra dvi dienos neriboto kabotažo. Jeigu įmonė toliau tęsia tarptautinį transporto puiku, problemų nėra, bet bėda yra ta, kad šiandieną nėra jokių patikrų, kurios leistų nustatyti nelegalų kabotažą. Jeigu skaičius niekas netikrina, tai negalime užtikrinti ir tinkamo laikymosi mes norime nustatyti laiko terminą, nes taip būtų įmanoma viską sukontroliuoti. Komisija nori penkių dienų, aš sakau, kad tai turėtų būti dvi dienos. Manau, kad to pakanka. Reikia aiškiai pasakyti, kad tarptautinis transportas ir jo veikla ir toliau tęsis, kaip yra įprasta po kabotažo tarptautinis transportavimas yra visiškai nepaveikiamas. Mes šiuo atveju kalbame apie tai, kad tarptautinis transportavimas yra visiškai neribotas, bet jeigu jūs grįžtate į vidaus rinką ir norite imtis kabotažo, aš suprantu, kad taip norima apriboti važiavimą be krovinių, bet tokiu atveju bus taikomas laiko terminas, nes kabotažas Aš manau, kad e, kabotažo sureguliavimas bus vienintelis būdas viską išspręsti. Galiausiai komisija noriu paraginti pasižiūrėti į laukinius vakarus, kurie dabar siautėja Europos greitkeliuose. Mes norime pakankamai laiko, pakankamai pajėgumo tam, kad verslas toliau vykdytų savo veiklą Europos keliuose. Dėkoju. Dabar periname prie paskutinio pranešimo. Dabar žodį suteiksiu mūsų pranešėjai poniai Montero Aguilar. Žodis jums. Muito obrigada, Sra. Presidente. Permitam-me, antes de mais. Ačiū, pirmininkė, sako Klaudė Monteiro de Aguilar. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju kolegoms už jų įnašą. Jis leidžia mums pristatyti šiandieninį kompromisą. Mano požiūris į šią direktyvą yra toks, kad aš sugebėjau priimti kai kuriuos pakeitimus, kai kuriuos pasiūlymus, žvelgiant iš APP perspektyvos ir iš mano perspektyvos, kai kurie iš pakeitimų iš pradžių atrodė pertekliniai. kai kurie pateikti pakeitimai, kai kurie pasiūlymai atrodė pertekliniai, kadangi buvo bandoma užtikrinti tai, kas jau galioja. Vis dėlto kompromiso vardan, kuris jau ne kartą buvo šiandieną paminėtas, mes pasistengėme kiek įmanoma daugiau pakeitimų įtraukti į tekstą. Tiesiog norėjome atsižvelgti jų kolegų reikalavimus. Keletą žodžių apie pasiūlymą. Jame yra kalbama apie palaipsnį rinkos atverimą tiems automobiliams, kurie važiuoja be vairuotojų. Čia mes kalbame ir apie tokių automobilių naudojimą kitoje valstybė narėje. Šie automobiliai turi būti registruoti, jiems turi būti taikomos saugos taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Aš nurodžiau ir poveikio vertinimą, kurį atliko komisija. Čia yra kalbama apie transporto priemonės, kurios veža prekes keliais. Labai aiškiai yra nurodyta, kad tokios transporto priemonės yra modernesnės, jos mažiau kenkia aplinkai, mažiau teršia O tai reiškia, kad mes galime pasiekti net kelis tikslus. Galime užtikrinti rinką, kuri bus palankesnė aplinkai. Taigi, sąlygos turi būti taikomos tokios pačios, kaip ir kitose valstybėse narėse registruotiems automobiliams. Svarbu, kad neatsirastų jokios diskriminacijos. Noriu priminti, kad valstybės narės turės galimybę apriboti kitų valstybių narių automobilių judėjimą. Kadangi yra numatytas keturių mėnesių laikotarpis per kalendorinius metus. O tos įmonės, kurios turi vieną keturis automobilius, galės išsinuomoti dar papildomų automobilių. Labai svarbu, kad visi samdomi automobiliai būtų užregistruoti atitinkamame registre. Pagal 1061 reglamentą yra nurodyta, kad įmonė turi būti įsisteigusi ir informacija turi būti teikiama valstybėje narėje, kur yra naudojamas automobilis, nesvarbu, ar jis buvo samdomas toje šalyje ar ne. Vadinasi, yra numatomas administracijų bendradarbiavimas. Mes, aptardami kitas temas, kalbėjome ir apie pasidalymo platformas. Tai aktualu ir šioje srityje. Svarbiausias pranešimo tikslas yra štai koks. Mes norime išvengti nereikalingos administracinės naštos. Parlamentas visada siekia tiek parlamente, tiek visoje Europos Sąjungoje vengti nereikalingų teisės aktų. Mes norime, kad mūsų piliečiams, mūsų verslui viskas būtų suprantamiau. Jei kalbėtume apie mažas ir vidutinės įmonės, tai mes norime sukurti tokią aplinką, kuri užtikrintų pusiausvyrą ir kuri nenumatytų diskriminacijos prieš mažas ir vidutinėse įmonės. Toks e, štai pristatymas. Dėkoju. Dėkuoju, dabar teisime prie šešėlinių pranešėjų. Pone Anderson. Labai dėkoju. Džiugu, kad pranešė taip dirba, tačiau turime ir problemų, nes buvo daug procedūrinių problemų, o taip pat ir tokių, sakyčiau, esminių problemų. Ir e, socialdemokratai kol kas neturi savo pozicijos, nes nebuvo atsižvelgta į mūsų kompromisus. Praeitame, praeitas šešėlinių pranešėjų postis buvo paskelbtas labai vėlai ir mes nespėjome sudalyvauti. Susidaro įspūdis, kad viskas daroma skubotai ir mažai dėmesio. Iš tiesų jisai yra labai svarbus. Mes deramės dėl rimtų reikalų, dėl skaidrių taisyklių, dėl sąžiningų rinkos ir konkurencijos sąlygų. Tai čia mano kritinis pastebėjimas. Yra ir padaryta pažangos, bet, pavyzdžiui, dėl tų apribojimų. Klausimas toks, ar valstybės narės dėl viešųjų interesų sumetimų gali palikti galioti apribojimus e, tam tikroms transporto priemonėms. Daugelis frakcijų kalbėjo apie maksimalius laikotarpius, tuo tarpu pranešė teigia, kad e, tai turėtų būti minimalus reikalavimas. Ir kai kalbama apie tos e, nesutarimus, tokį tai vaizdu, kad mes gerokai dar nutolę nuo tarybos pozicijos, nes patys net neapsisprendėme, nesutarėme. Mes kaip tik kalbėjomės dėl kabotažo. Mums irgi tai yra esminis dalykas. Labai svarbi mūsų, svarbu apsispręsti dar šios kadencijos e, metu. Tai sustiprintų mūsų patikimumą ir buvo pateiktas pakeitimas, todėl mes galėtume jį palaikyti, nes jisai prisidėtų prie įgyvendinimo. Taigi dėl patikime daug argumentų, bet juos nebuvo įsiklausyta. Iš tiesų, priemonės yra ir aplinkosauginio pobūdžio. Žinote, kokia yra sutartis, kuris, kurį pareigoja institucijas padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų atsižvelgta į aplinkosauginius reikalavimus. O tam tikromis transporto priemonės nebūtų leidžiama naudotis. Mes kalbėjome penkerius metus, pritarčiau tam, tai yra griežta, griežtas apribojimas. Bet e, nesvarbu, e, nes e, tiek lengvosios, tiek sunkiosios krovinių vežimo priemonės jau taiko šitą apribojimą, penkerių metų apribojimus. Ir prašoma, kad būtų taikomi bent jau euro 4 ir euro 5 standartai, kurie jau galioja nuo 2009 metų. Sutinku, kad reikia atsižvelgti MVI E, nes 93 e, rinkos 23 mm, procentai rinkoje naudojimo automobilių yra e, naudojami įsiperkamosios nuomos būdu. Komisija pateikė duomenis, kad tokiu būdu naudojami automobiliai turėtų tikrai būti naudojami efektyviau sumažintas CO2 kiekis. Ir kitas dar mums svarbus dalykas yra tas, kad reikia atsižvelgti į socialinius klausimus, bet yra ir kiti dalykai. Tai yra e, vairuotojų mokymai. Turime su teikti reikalingos informacijos apie reikalavimus, apie reikalavimus taikomus transporto priemonėms. Yra įvairių būdų. Galima keisti CPC direktyvą, įtraukti, sakykime, tą tikslai direktyvos priedus. Mes taip pat numatėme ir tam tikrą nuostatą dėl mokymo. Tai galėtų būti ir kompromisinis pasiūlymas valstybėms tam tikra prievolė pateikti reikalingą informaciją. Tai yra būtų bent minimumas. Tai mes tikrai stengiamės. Štai išvarno visus tos procedūrinius sunkumus, bet nepaisant to, kol kas mes negalime palaikyti kompromisų. Taip, suprantu, kad norima failą parengti iki kitos savaitės, bet yra rimtų e, problemų. Kažin ar mums tai pavyks. Ačiū poniai Anderson, toliau ponas Demismakeris. Ačiū pirmininkė. Noriu labai padėkoti pranešėjai. Jis buvo atvira, įsiklausė į nuomonės ir pasiekime neblogų kompromisų. Iš esmės galime pritarti kompromisams. Mūsų frakcijai svarbu pusiausvyrą tarp laisvos lizingo rinkos transporto priemonėms ir tarp tos fiskalinės, ekonominės valstybių narių taikomos politikos. Turime pasiekti tą balansą ir dabartiniai kompromisai mus tenkina. Nacionalinio lizingo rinkų liberalizavimas, bendrų taisyklių taikymas europiniu lygiu yra būtinas, bet tam reikalingas bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Ir šitą idėją rodos e, atspindėta tekstuose. Yra viena kita, sakykime, semantinė detalė, bet mūsų frakcija iš esmės uh, gali pritarti šitiem kompromisiniams pasiūlymams. Ir aš dar kartą dėkoju tiek pranešėjai, tiek kolegams už tą pozityvų bendradarbiavimą. Ponas Miltenburgas. Taip, dėkoju. Pranešėjai, jinai sugebėjo pasiekti gerų kompromisų, ypač dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių. Ji tikrai norėjo spręsti problemas. Turime šalinti nereikalingus apribojimus, kad transporto operatoriai veiksmingai veiktų pagal vienodas taisyklės visoje ES. To rodo siekia ir komisija. Reikia liberalizuoti lengvųjų komercinių transporto priemonių rinką. Pranešėja pademonstravo lankstumą ir nenorėjo e, numatyti apribojimų automobiliams, transporto priemonėms, kurios sunkesnės nei 6 tonos. Europos komisijos pagalba, man atrodo, mums pavyks nenumatyti būtent tokio pribojimo. Kitas dalykas - valstybėms turėtų būti leidžiama naudoti leasingų išperkamas transporto priemonės bent keturis mėnesius. Tačiau nagrinėjami apribojimai turi būti proporcingi. Kitaip sakant, valstybės gali pačios apriboti tokių transporto priemonių naudojimą. jeigu tokio pabudžio transporto priemonės sudaro daugiau nei 25 procentus įmonės automobilių parko. Taigi kompromisai neblogi, taip, frakcijos turi skirtingų nuomonių, bet tai yra suprantama, nes daug techninių detalių yra žaliųjų, socialistų ir kitų frakcijų reikalavimų, bet dėl to mes negalime kompromisų paverkti, paversti kalėdinę eglutę, nes tam prireiks papildomų mėnesių užbaigti mobilumo teisės aktų paketo nagrinėjimą. Taigi dar kartą apeliuoju į politinių frakcijų sąžinę, būkime lankstus ir siekime visiems tinkamo rezultato. Ačiū, Mačiu. Pone Dvi. Aš irgi noriu pasveikinti visus, nes darbas tikrai kokybiškas. kalbėta apie galimybę įmonėms nuomoti transporto priemonės krovinių pervežimo ES, bet tai gali būti pagalba valstybėms įmonėms, valstybės pagalba. Todėl e, norėtųsi, kad tekste neliktų teisinių spragų teisiniai tiek e, mokestiniam, teisiniam tiek mokestiniam sukčiavimui. Kompromisiniai pakeitimai dėja e, nėra mm, mus tenkinantis. Aš pati pateikiau pakeitimų, ir numačiau, apribojim, numačiau apribojimus e, vienam mėnesiui, nuomos mėnesiui du kart per metus ir e, kad tai apimtų maksimum 25 procentus automobilių parkų. Ir dabar aš nu, pasisakyčiau už tai, kad diskusijas mes tęstume aš ir pati esu pasirengusi ir toliau dirbti, bet neskubėti. Dėkuoju, atrodo, daugiau niekas žodžio neprašo ir dabar žodį suteiksime komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendrai komisija pritarė pranešimo projektui. Priešingai tam, ką sakė šiandien pranešėjai, diskusijos parlamente ir taryboje eina tą pačią kryptimį, taigi norėčiau pasakyti, kad šis klausimas e, turi šansų patekti greitai į trilogo posėdžius. Aš į detalės nesileisiu, nes galime, kaip sakiau, pritarti pranešėjos darbui ir tik tai norėčiau paminėti naują straipsnį numeris 2 šiame pasiūlyme. Ir turiu pasakyti, tai yra labai paprastas, aiškus principas, kai operatorius gali naudoti išnuomotą automobilį savo įsteigimo šalyje, gali naudoti tą automobilį ir visur kitur ES, nepriklausomai nuo to, kur yra užregistruotas tas automobilis. Ir vienas tik tai klausimas, kur norėčiau šiokio tokio pakoregavimo, pataisimo pranešimo projekte, tai jau minėjo šešėniai pranešėjai, čia kalba eina apie operaciją savo sąskaitą. Nematome priežasčių, kodėl reiktų riboti tokias operacijas kalbant apie galimybę naudotis nuomotus automobilius, nes tik trys valstybės narės vis dar laikosi senamadiško pribojimų savo įstatymuose. Be to, kaip sakiau, visapusiškai pritarėme pranešimo projektui ir dėja turiu nesutikti su ta pozicija, kurią išsakė vienas šešėlinis pranešėjas aš nematau jokių objektyvių priežasčių, kodėl turėtumėme reikalauti iš vairuotojų papildomo mokymo, kad jie galėtų naudoti nuomojamą automobilį. Jeigu gauni vairuotojo pažymėjimą, tai gali vairuoti ne tik savo automobilį, bet ir išnuomotą automobilį ar transporto priemonę. Tas pasakytina ir apie profesionalius vairuotojus. Taigi nematau priežasčių, kodėl reiktų minimalius reikalavimus numatyti dėl to, kad nuomojami automobiliai turėtų turėti Euro 5 standartą. Ir e, tie pakoregavimai, siūlė, kurie siūlo komisija, irgi rodo, kad dažnai tie automobiliai nuomojami yra naujesni. Taigi mes irgi atsižvelgėme į aplinkosauginius aspektus šioje direktyvoje, taip pat e, ryšys tarp šio teksto ir kabotažo teksto. Nesu, nesuprantu, kodėl mes turėtumėme įtarinėti operatorių, uh, bei kuris nuomojasi tą transporto priemonę. Kodėl mes galime įtarinėti, kad jis užsims dabar čia kokią tai nelegalią veiklą. Taigi pabaigai dar norėčiau išsakyti visapusišką komisijos paramą šiam pranešimui. Vėlgi vienintelė mūsų pastaba yra tai, kad nereiktų įtraukti išlygų dėl griežtesnių reikalavimų operacijoms vykdomoms savo sąskaitą. Pranešėja, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie išsakė nuomonę. Vėlgi buvo išsakytos įvairių, išsakyta įvairių politinių frakcijų nuomonė, nuomonės. Ir, aišku, pirmiausia, turėčiau išsakyti savo nusivylimą to, ką sakė šešėlinė pranešėja, kuris sakė, kad būt dėl kažkokiu tai priežasčių buvo bandoma prastumti šį klausimą greičiau. Ne, mes tai nėra tiesa ir ne dėl to buvo pakeistas susitikimo laikas, tiesiog vyko diskusijos dėl darbo tvarkos taisyklių parlamente, tuo pačiu metu mes turėjome atidėti mūsų susitikimą. Bet galiausiai susitikome 8 val. vakaro tą pačią dieną ir visi sugebėjome atvykti į tą posėdį, išskyrus kelis kolegas, bet turėjome laiko aptarti tuos klausimus, aptarti šį pranešimą. Tai yra labai techninio pobūdžio pranešimas. Mes bandome čia suderinti uh, labai skirtingas politinės nuomonės. Ir aš nepritariu daugeliu socialdemokratų pateiktų pakeitimų. Aš dar kartą gal peržiūrėsiu tuos aplinkosauginius klausimus ir tai, kad bet kokia transporto priemonė užregistruota ES turi laikytis aplinkosauginių reikalavimų ir kriterijų. Gal tai visiškai prieštarauja tam, ką sakiau pradžioje. Mes bandome uh, sustiprinti dabar galiojančią direktyvą ir taip pat bandome atsisakyti tų dalykų, kurie nėra reikalingi. Tiesiog kalba eina apie tai, kad reikalinga teikti informaciją vartotojams. Ir dar norėčiau priminti, kad tai yra tos nuostatos, kurios yra taikomos transporto priemonėms, kurios yra išnuomojamos be vairuotojo. Ir kalbant apie informaciją ir mokymus šioje srityje ir galimybę uh, gauti prieigą prie, prie rinkos. Visi tie dalykai yra įtraukti į direktyvą. Kalba eina ir apie gerą reputaciją ir panašius dalykus. Galime dėl to, aišku, mes ir atskirai balsuoti. Taip pat yra čia irgi numatytos atitinkamos galimybės atskiram balsavimui. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes neįtraukėme tam tikrų klausimų į kompromisinius pakeitimus. Tiesa, bet norėčiau paprašyti jūsų supratimo, nes jeigu bandytumėme vilkinti procesą ir įtrauktumėme dar daugiau pakeitimų į kompromisus, tai tada susidurtumėme su problemomis, kaip sakė ir daugelis kitų. Dokumentas yra geras ir aš manau, kad mes patobuliname jį keliose srityse, bet nenorime stabdyti proceso. Ir norime pasitelkti tas sveikas diskusijos, kurios įvyko ankstesniuose posėdžiuose. Tikrai mes siekime kompromiso. Kągi, baigėsi mūsų diskusijos, balsuosime dėl šio klausimo gegužės 24 dieną 9 val. ryto per kitą komiteto posėdį. Taigi, kaip sakiau, gegužės 24 dieną 9 val. vėl pasimatysime. Vyks kitas komiteto posėdis ir būtent balsuosime dėl šio klausimo. Geros dienos visiems.